Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you kindly to take... Labą dieną, ponės ir ponai, norėčiau paprašyti visų susėsti. Mes truputėlį vėluojame, tačiau nereikėtų vėluoti per daug. Ponas Toireris atsiprašo, aš jį pavaduosiu pasistengsiu, pasistengsiu tai daryti kuo geriau. Pirmas klausimas yra darbo atvarkės patvirtinimas, ar turite pastabų dėl darbo atvarkės. Pastabų nėra, tuomet laikysime, kad darbo atvarkė yra patvirtinta. kolegos iš Vokietijos dar prieš sudarydami didžiąją koaliciją pirmiausiai sudalyvaukite balsavime. Okay, let us start from voting. Taigi pradėkime balsavimus. Ar yra salėje ponė Ajala Sender, nes balsuosime dėl jos pranešimo. SND lists. Hmm? Václav asked you to use SND list. Maybe we can... It's a voting. Yes. <laughs> Next report would be. E kitas pranešimas. O dar kitas yra pana Piperio, jeigu neklystu. Ar būtų įmanoma pakeisti balsavimo eilės tvarką? Gajer, Ines will be here in five minutes. Okay. As with the proposal, because Jens Geier is present. Kadangi Jensas Gairis yra, tai pradėsime nuo jo nuomonės ir balsavimo dėl jos, jeigu neprieštaraujate, gerai. Taigi, pirmasis yra Pirmasis punktas, pirmas pakeitimas, Ingeborg Greslė, jo autorė, kas už, kas prieš, pritarta. Ar norite pasitikrinti elektroniniu būdu? Ne. Mes dabar balsuojame dėl pono Gairio nuomonės šeštasis darbo atvarkės klausimas. Draft, draftsman Jens Geier. Because I'd like to be flexible, present report norėčiau, sako pirmininkas, lankščiai balsuoti dėl tų pranešimų, kurio autoriai yra salėje, ponia Jala taip pat yra salėje, bet jau pradėjome balsuoti dėl kito pranešimo. Penktas punktas, antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Sveikiname Janą Mulderį. Trečiasis pakeitimas staso, kas už, prieš, vienas, kas susilaiko, pritarta. Ketvirtasis pakeitimas Markus Piper autorius, kas už, prieš, susilaiko. Ačiū, pritarta. Penktasis pakeitimas taip pat Markus Piper autorius, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Uh, voting, vote is closed. Ačiū, balsuoti baigiame. Pritarta. Amendment 6. Šeštasis, tai yra septintasis ir šeštasis pakeitimai, kas už, prieš, pritarta tą pačią balsų daugumą, kaip ir balsuojant dėl ankstesnio pakeitimo, aštuntasis pakeitimas, kas už. Jau balsavome dėl septinto. Kas už aštuntąjį? kas prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl nuomonės projekto su pakeitimais elektroniniu būdu. Vote is open. Balsuoti pradedame. Who is against? Abstentions. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritartam. Ačiū. Kadangi Ines Ajala Sender jau atvyko, tai balsuokime dabar dėl jos pranešimo. GNSS. Dėl GNSS agentūros. Pirmiausia, balsuosime dėl 8 aštuntojo konstatuo, aštuntosios konstatuojamosios dalies pirmojo pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmestą. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, Žampiero D. autoris, kas už prieš susilaiko atmestam. Tryliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko taip pat atmestam norite pasitikrinti, taip ir padarykime, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, Pirmkas atsiprašo, pirmiau dėl 14 balsuokime, kas už, prieš susilaiko. Man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime, nes nėra akivaizdus balsavimo rezultatas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar penkioliktasis pakeitimas. Gal galime dėl visų kartų balsuoti? Ne, tuomet kas už 15. Kas prieš susilaiko atmesta. Nedidelė balsų persvara. Vėl norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkime dėl 15, 16 ir 17 pakeitimų. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesti visi pakeitimai. Kartais net ir nepatyręs pirmininkaujantis būna teisus 18 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pritartam mano nuomonę, ar pageidautumėte pasitikrinti. Ne, 19 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ačiū. 20. Kas už? Pirmiausiai pastikrinkime dėl 19. Pradame balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Skirtumas tikrai minimalus, bet, bet kokiu atveju atmesta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaiko, pritarta 22 kas už, prieš, susilaiko, atmesta Atsiprašau, bet atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, kuris identiškas, kas už prieš susilaiko atmesta. 24 pakeitimas, kas už prieš, susilaiko, pritarta. Sveikiname pono Marinesko. Trečiasis pakeitimas. Ketvirtasis pakeitimas kas už. Prieš susilaiko pritarta. 25 pakeitimas kas už. Prieš susilaiko atmesta. Gerai, tikrinamės dėl 25, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar penktasis pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Pritarta šeštas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Pritarta. Jeigu šeštasis buvo patvirtintas, tuomet 26 atkrinta, 20 Septintasis dabar už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritarta. Devintasis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritarta. pritarta, dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 28 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 29 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Dar yra žodinis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas 18 pakeitimui. Jam buvo pritarta balsavimo metu. Galutinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos elektroniniu būdu pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Nei vienas nebalsavo prieš, sveikiname Ines, vienas kolega susilaikė, sveikiname pranešėją. Kitas e, balsavimas yra dėl konceptinį. Um. Žinome, dėl ko balsuojame. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko atmesta. 22 pakeitimas, kas už, atsiprašo, pirmininkas 21. 21, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 23 už, prieš, susilaiko atmesta. 24 už, prieš, susilaiko atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko. Mano manimo atmesta, bet galbūt patikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigime. Atmesta. 27 pakeitimas. Prieš, už, už prieš susilaiko atmesta. 28 pakeitimas. E, už, kas prieš, susilaiko atmesta. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 65 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 30 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Pradedame balsuoti. 31. 31 pakeitimai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 66 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 67 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 68 kas už? Ir 74 balsavimas kartu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta atmesta, mano manimu. Galbūt turėtume pasitikrinti, kaip manote. Patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 34. Pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, Pritarta. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Galbūt pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 36 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, mano manimu pritarta, galbūt turėtume pasitikrinti. Pasitikrinkime. 36. Baigiame balsuoti. Galbūt per daug EPP. Baigiame balsuoti. Atmesta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko neaišku. Taigi balsuokime, pradėkime balsuoti elektroniškai. Baigime balsuoti. Pakelkite rankas, prašau. 39. 39 pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko. Tikriausiai atmesta dėl vieno balso, taigi patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Keturiasdešimtasis pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 41 pakeitimas. Keturiasdešimt pirmasis kartu su kitais iki keturiasdešimt šeštų. Keturiasdešimt pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas ir šeštas kartu. Kas už? Prieš? Prieš? susilaiko. Patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Žodiniai pakeitimai. A. Ines Ajala Sender pakeitimas. 27 naujas straipsnis, 27 A naujas. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 47 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta akivaizdžiai atmesta. 70, 71, 2. Balsuokime kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dėkoju taip greičiau. 48. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 49. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 50. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 51. Pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 52. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 75. Kas už? 75. Nuo 70. 75 ir 76 kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta, ačiū nuo 53 iki 56, ar ne? Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 77. Turėtų būti dėl jo balsuom atskirai. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 57. Nuo 57 iki 5. Ar galėtumėt pritarti? Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Šeštasis. Ar galim balsuoti dėl 6, 7, 8 kartų? Ne. Atskirai gerai. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Ponas Bregborn prieštaravo prieš balsavimą kartu. Septintasis tuomet. Šeštasis yra atmestas. Aš prieštarauju tik dėl balsavimo dėl kitų. Tik dėl šešto. Bet prieštarauja pranešėjas. Gal tada dėl 7-8 kartų galim balsuoti. Na, dėl 7 ir 8 tada kartu. Kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. Septintasis ir aštuntasis pradame balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. Devintasis pakeitimas. 10, 11, 12, 13, 14 kartu. Ar galim tai balsuoti? Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 17 konstatuojamoji dalis, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis Adopt measures uh, and so off. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už. Uh, prieš. Susilaiko. Atmesta. 23 konstatuojamoji dalis, uh, žodinis pakeitimas, kurį pateikė Sender. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šešioliktasis pakeitimas. Jis atkrinta. Septynioliktas, aštuonioliktas, devynioliktas, dvidešimt ir antras. Ar galime balsuoti kartu dėl šių pakeitimų? Dėkoju, ponė ir vėlinį. Kas už? Prieš? Susilaiko? Prieš? atmesta kartu. Dabar paskutinis balsavimas už visą dokumentą. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Plius 16, minus 1, taigi sveikinu. Dabar perėsime prie pono Irvelinį ataskaitos pranešimo penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šeštas, basavimas, basam, šeštas pakeitimas basavimas dalimis dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko. Mano manimu atmesta, gal galėtume patikrinti elektroniniu būdu. Taigi balsuoti pradedame. Dėkoju, balsuoti baigiame. Šešto pakeitimo antroji dalis. Taigi, pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu, taigi, balsuoti pradedame. Balsuoti baigime. Atmesta. Aštunt Aštun, aštuoni, aštuoni. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Akivaizdžiai pritarta. Devintasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. man to, kad galbūt reikėtų patiks, pasitikrinti dėl 14. Taigi balsuojame dabar elektroniškai dėl 14. Nes ponė Greslė nepakėlė rankos. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dėkuoju. Dešimtasis pakeitimas. Balsavimas dalimis. Trim, trys dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Patikrinkime. Dėl antrosios dalies. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pone Hausling, kaip jūs balsavote? Dėkoju už palaikymą. Trečioji dalis. Už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmininkas suklydo, atsiprašau, pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už? Ketvirtasis pakeitimas. Krešencio ir vėlinių pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Balsuojame dėl viso dokumento. Pasamas baigtas. Sveikinu. 16 už ir 0 prieš. 17 už 0 prieš. Taigi tikrai labai geras rezultatas. Vėl grįšime prie ponios Sender dokumento. Jau balsavome dėl GNSS, ar ne? Balsuoti baigiame, taigi dėkoju. Jau nubalsavome dėl svarbiausių dalykų. Kita, kitas dokumentas mūsų darbo atvarkėje turime, ar atvyko ponas Kaldera auditų, audito rūmų vadovas? Ar galime pradėti be jo? Pone Kaldera, jūs atvykote tikrai laiku. Taigi sveikinu pono Kalderą. Tai yra aštuntasis darbotvarkės punktas audito rūmų vaidmuo ateityje. E, pranešėja Inas Ajala Sender. E, Pone Sender, norėtumėte, e, kad jums suteikčiau žodį? Presidente. Dėkuoju pirmininkė. Šiandien teikiu Jums pranešimą, bet pradėti iš tikrųjų turiu atsiprašydama. Atsiprašydama dėl to, kad kol kas šis pranešimas nėra išverstas į daugumą kalbų. Jis yra tik anglų kalba ir galbūt kai kuriomis kitomis pagrindinėmis kalbomis. Tačiau aš norėčiau jau dabar pradėti diskusiją arba tęsti diskusiją, nes pradėjome ją jau anksčiau mūsų komitete. Uh, mes norime pagerinti tuos instrumentus, kuriais naudodamiesi mes dirbame savo darbą. Europos parlamente ir kitose ES institucijose kalbam ypač apie tuos instrumentus, kurie pasidarnauja patikrai ir kontroliai, ypač finansinių priemonių kontroliai, kurių pagalba mes garantuojame piliečiams, kad ES biudžetas leidžiamas teisėtai, laikantis įstatymų ir atitinka tikslus, kuriuos mes tam biudžetui esame iškėlę. Ir kad tie tikslai yra pasiekiami naudojant biudžetą. Ir naudojami tam, kad atitiktų ES piliečių interesus. Taigi mums reikia geresnių instrumentų. ES audito rūmai buvo labai svarbus veikėjas šioje srityje, buvo mūsų diskusijų partneris, o tos diskusijos kartais būdavo gana audringos. Mes visuomet kalbėdavome apie tai, kaip svarbu piliečiams pateikti informaciją apie biudžeto naudojimo teisėtumą ir efektyvumą. Kartu su audito rūmais mes ieškojama kelių, kaip galima kovoti su įvairiais tokiais reiškiniais kaip finansų krizė, kaip reaguoti į naujus iššūkius, kurių lygi šiol, su kuriais lygi šiol nebuvome susidūrę. Iš mūsų diskusijų su audito rūmo atstovais šiame komitete ir kitur paaiškėjo toks dalykas. Thank you Visų pirma, pasidarė aišku, kad audito rūmų ateitis pirmiausia turi būti išdiskutuota mūsų pačių rate. Ir dabar mes esame dar tokioje pirminėje fazėje, mes kalbam apie bendrasias audito rūmų funkcijas, domimės, kaip apskritai šiuo metu yra dirbama, kaip buvo dirbama lygi šiol ir po tų daugybės diskusijų, kurios jau vyksta, jau galime susidaryti uh, nuomonę apie pirmuosius įmanomus pakeitimus šios institucijos darbe. ir auditorumai nestovi vietoje, jie taip pat šiek tiek patobulėjo per tą laiką, tačiau pirmiausias dalykas, kuriuo mes pasidomėjome, yra kandidatų į auditorumų narius skirimas. Dabartinė procedūra buvo gana sudėtinga ir Ne viską pavyko išspręsti, nors kai kurių problemų mes jau ėmėmės ir su jomis pavyko neblogai susidoroti. Bet vis tiek ir komitete, ir visur kitur išlieka tam tikras nepasitenkinimas dėl egzistuojančių procedūrų, ypač ir tarybos atžvilgių. Sakykime, parlamentas buvo pasisakęs prieš vieną kandidatūrą į audito rūmų e, darbuotojo postą, tačiau tarybai į šį nepritarimą nekreipė dėmesio ir kad tą kandidatūrą vis tiek patvirtino. Taigi matome, kad bent jau skirimo procedūros srityje tikrai yra kur tobulėti. Dabar mes jau baigėme kadenciją ir norėtume, kad bent dalis ar didesnė dalis šio pranešimo būtų skirta tam, kad pripažintume auditorumų pastangas. Tačiau taip pat norime atkreipti dėmesį ir tai, kad jau nuo planavimo laikotarpio pradžios auditorumai turi pradėti bendradarbiauti su komisija, parlamentu ir kitomis institucijomis planuojant biudžetą. Tai pasakytina ir apie daugiametę finansinę programą, ir apie kitas finansinės programas. Mes turime turėti galimybę pasiremti uh, ekspertų, auditorumo ekspertų žiniomis ir patirtimi tam, kad e, kontrolė būtų kuo efektyvesnė, kad būtų jai taikomi geresni metodai ir instrumentai. Audito rūmai turi stebėti ir prižiūrėti ES programų planavimą ir išsakyti, tikslingai išsakyti savo nuomonę dėl kiekvieno finansinio instrumento veikimo. Kai kas čia jau vykdoma ir pirmininkas Kaldera yra tikrai vienas iš tų pažangiųjų pradėjusių šios procesus. Finansų krizė aiškiai parodė, kad reikės ir reikia ieškoti naujų finansavimo kelių ir galimybių. Ir čia Europos audito rūmai nepasitenkino savo post factum kontrolieriaus uždaviniu, bet pradėjo žiūrėti į priekį, pradėjo numatyti problemas, teikti nuomonės apie instrumentus, kurie dar nepradėjo arba ką tik pradėjo veikti ir atkreipė dėmesį į visas galimas problemas tose srityse. Tačiau to dar nepakanka. audito rūmų uždavinys bent jau toje pirminėje parengiamojoje naujo instrumento kūrimo fazėje turėtų būti aktyvesnis. Mes turime turėti galimybę pasinaudoti audito rūmų pajėgumais, gerinant ES biudžeto planavimą, biudžeto įvykdymą ir įgyvendinimą. Kitas dalykas reikia tikrinti ne tik teisėtumą, ne tik tai terminus, ne tik tai įgyvendinimą, bet be viso to reikia žiūrėti ir ar biudžetas atitinka tikslus ir ar padeda įgyvendinti tikslus, kuriems įgyvendinti jis ir buvo sukurtas. Tai turėtų būti viena iš auditorumų veiklos sričių ateityje. Kitaip sakant, tai turėtų būti tokios veiklos ataskaitos, jos būtų, aišku, sudėtingesnės ir sukeltų daugiau diskusijų, tačiau mano nuomonė būtų būtinai reikalingos tam, kad piliečiai galėtų įsitikinti, kad pinigai ne tik leidžiami teisėtai ir paisant įstatymų, bet ir leidžiami tam, kad būtų įgyvendinti anksčiau išsikelti tikslai. Buvo tokių programų, kurios buvo įgyvendintos teisėtai ir visai tvarkingai, laikantis visų taisyklių, neapgaudinėjant, be sukčiavimų ir kokiu nors bandymu apgauti. Tačiau jos nepasiekė tų tikslų, kurioms pasiekti tie, tas, tie finansai turėjo būti skirti. Galbūt tie tikslai buvo pernelyg aukštai, su, pernelyg aukštai iškelti, pernelyg sudėtingi. Galbūt instrumentas buvo pasirinktas ne pats efektyviausias, Ir jeigu planuojant jau būtų buvę galima įvertinti instrumento efektyvumą, būtų buvę išvengta klaidų. Galiausiai ir patikimumo pareiškimas. Taip, tai irgi viena iš auditorumų užduočių. Atsižvelgiant į diskusijas, kurios vyko visos kadencijos metu, mes surinkome labai daug pavyzdžių pasidomėjome geriausią praktiką ir atsižvelgiant į tai, dabar galime padaryti į išvadą, kad šis instrumentas turėtų būti vienas iš auditorumų instrumentų, bet neturėtų būti vienintelis instrumentas ir vienintelė audito rūmų darbą reguliuojanti ašis. Be to, šis instrumentas ir vienaip ir kitaip gali būti tobulinamas ir keičiamas. Ir tikiuosi, kad kolegų pasisakymai ir kolegų pakeitimai taip pat eis tokią linkmę. Galbūt mes neturėtume kalbėti apie kasmetinę procedūrą, nes tikrai kasmet atlikti tokius e, patikrinimus būtų labai sudėtinga ir tai reikalautų labai didelių pajėgumų. Tačiau tam tikri, galima būtų numatyti tam tikrus ciklus atsižvelgiant į instrumento veikimo laikotarpį. Galbūt būtų tam tikros rytis, į kurias reikėtų įsigilinti labiau, o kitose būtų galima taikyti kitokius terminus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kokie kiti yra auditorumų uždaviniai, kuriuos jau minėjau prieš tai, kyla klausimas, ar audito rūmams nereikėtų tiesiog labiau atsižvelgti į laikmečio reikalavimus, į laikmečio iššūkius ir į piliečių poreikius. Tam reikėtų pateikti ataskaitas, kurios ne tik įvertintų tai, kas jau yra įvykę, bet nubrėžtų tam tikrą perspektyvą į ateitį. Tai tikrai būtų reikalinga piliečiams. Manau, kad Auditorumai ir patys pateiks pasiūlymų ir iniciatyvų ir mes juos tikrai sveikiname iš anksto ir norėtume paraginti tą padaryti atvirai ir kuo greičiau. Kai kalbam apie tokius bandymus peržiūrėti politiką ir prioritetus, kuriais remdamas, remdamiesi šiuo metu dirba auditorumai ir kai mėginame kažką pakeisti, turime būti atsargus ir stengtis gerbti bei išsaugoti auditorumų nepriklausomumą. Tačiau, kai aš kalbu apie tai, kad auditorumai turi dalyvauti ir planavimo prioriteto nustatymo veikloje arba bent jau judėti tą linkme, tai tikrai tuo nenoriu pasakyti, kad audito rūmams reikėtų atsisakyti savo darbų planavimo. Kiekvienas, žinoma, savo viduje planuoja savo darbus taip, kaip jam reikia. Tačiau mes vis dėlto turėtume atsižvelgti į tuos europinius prioritetus, kuriuos visi kartu esame prieėmę. Na, taigi, na, tiek norėčiau pasakyti ir tikiuosi, kad pakeitimais, kuriuos jūs pateiksite ir dialogo metu, iškilsiančiomis idėjomis man pavyks šį pranešimą dar patobulinti ir visiems kartu mums pavyks pagerinti auditorumų darbą, neapribojančios institucijos nepriklausomumo, jos autonomiškumo ir suteikiant jam e, šiai institucijai galimybę dalyvauti planavime, dalyvauti veikloje nukreiptoje į ateitį. Nesinorėtų, kad šis dialogas taptų tokių kurčnebilių dialogų, kur visi tik tai stebi, kas vyksta. Ir mes nenorėtume, kad taptume tik tai stebėtojų diskusijoje tarp komisijos ir auditorumų. Todėl nuo pat pradžių reikia numatyti tokius instrumentus, kurie leistų mums dalyvauti. Reikia reikia taip pat aiškiai nustatyti ir kriterijus, kurie padėtų įvertinti kažkokių programų efektyvumą ir panašiai. Jeigu to nepadarysime, tuomet komisija įvykdys kažkokią programą, auditorumai patikrins, o paskui komisija su taryba vėlgi tą kurčnebilių dialogą mūsų atžvilgių įvykdys, mes negalėsim nieko sukontroliuoti, tik pasižiūrėsime ir tuo viskas baigsis. Taigi, aišku, šioje srityje dabar jau daug kas yra pakeista, tačiau komisija visuomet kol kas yra tik tai ta, kuri tarsi būna ko nors kaltinama ir nuolatos ginasi dėl tų kaltinimų ir kartais ir auditorumai atsiduria panašioje padėtyje. To nereikėtų labai skatinti, nes tai visiems sukelia tik tai nepatogumų ir galiausiai ir mes nusiviliame. Uh, negalėdami nieko patobulinti. Taigi, aš manau, kad audito rūmai, remdamiesi savo ypatingais pajėgumais, savo nepriklausomumu, galėtų jau nuo pat pradžių vertinti programų efektyvumą ir nuo pat pradžių tą darant mums pavyktų išvengti tų problemų, kurias paskui konstatuojame, kai jau tvirtiname biudžeto įvykdymą ar programų įgyvendinimą. Mes vėlgi kalbėjom apie labai daug iš tuščiai iššvaistomos energijos ir tam reikėtų užkirsti kelią. Parlamente mes manome, kad audito rūmų ataskaitos yra mūsų darbo dalis, tai turėtų tapti mūsų darbo dalimi, tai yra savaime suprantama, tačiau ne tik mūsų komitetas uh, galėtų pasinaudoti auditorumo ataskaitomis, planuodami ir įvertindami savo darbą. Ta galėtų padaryti ir kiti komitetai, jiems būtų tokios ataskaitos aktualios ir įdomios. Tačiau lygi šiol daugiausia visi būdavo labai nusivylę, netgi ir pat, patys auditorumai labai dažnai nusivylę reakciją į jų nuveiktą darbą, pateiktos labai įdomios, labai svarbios ataskaitos, kurios tiesiog nusėda stalčiuose Europos parlamente, nes niekas į juos nekreipia dėmesio konkrečiuose komitetuose. Taigi mes norime tas ataskaitas iškelti, pateikti jas piliečiam ir parodyti, kaip mes leidžiame tą ES biudžetą įgyvendindami piliečių poreikius, siekdami patenkinti piliečių poreikius ir įgyvendindami mūsų nustatytus prioritetus. Na, dauguma čia teikiamų pasiūlymų yra tik tai išvados iš mūsų jau turėtų diskusijų. Na, o dabar grįžkime prie narių skirimo procedūros. Jeigu pradedame naują kadenciją, kaip tada vyks naujų narių skirimas. Mes manome, kad reikėtų ir naujos struktūros. Ir aš stengiuosi tą struktūrą uh, pasiūlyti tokią, kuri atitiktų mandatą pagal sutartį. O sutartyje pasakyta, kad auditorumai, auditorumų nariais yra kiekvienos valstybės narės atstovai, iš kiekvienos valstybės narės po vieną atstovą. Būtų visai gerai, jeigu audito rūmai turėtų plenarinę sudėtį ir tokią vykdomąją sudėtį. Plenarinė sudėtis mm, sudarytų iš nacionalinių valstybių audito institucijų vadovų, kadangi sutartie parašta, kad viena šalis gali turėti vieną atstovą. Tai galima būtų čia pasinaudoti tokiamis galimybės ir pagerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinės institucijų, nacionalinio audito institucijų ir Europos audito rūmų. Nacionalinės institucijos galėtų daugiau dalyvauti Europos Sąjungos lėšų panaudojimo procesuose ir kontroliuoti juos. Ši ašis yra labai svarbi, kad ir nacionalinės institucijos, ypač uh, dalyvautų tuose procesuose, kai kalbam apie bendrą finansavimą iš ES lėšų ir valstybių narių lėšų. Na, o dabar apie tą vykdomąjį, vykdomąją e, dalį. Aš siūlau, kad vykdomojoje sudėtyje būtų nedaugiau kaip devyni nariai, bet aišku, skaičius gali keistis, jūsų, atsižvelgiant į jūsų pasiūlymus. Kai kurie siūlo tik tris asmenis į tokią vykdomąją tarybą, kiti sako, galėtų būti penki nariai, atsižvelgiant į nacionalinės patirtis, bet aš siūlau devynis, kadangi turėtų būti tokioje taryboje atsižvelgta ir į didelių valstybių, ir į smulkių, mažų valstybių interesus ir tokiu būdu būtų išvengta, žinoma, tam tikrų konfliktinių situacijų. Bet to, žinoma, reikėtų išlaikyti pusiausvyrą tarp vyrų ir moterų kandidatūrų, to nepadaryti, būtų tikra klaida. Be to, reikėtų pasistengti, kad šiame komitete būtų ir tyriejų, ir patyrusių auditorių, akademinės ryties asmenų bei politikų. Nors aš tikrai nenorėčiau primesti, iš kokių institucijų tie politikai, politikai turėtų būti. Tačiau toks, tokia mišri sudėtis Lygi šiol auditorumuose pasiteisino ir manau, kad taip ir turėtų išlikti. Na, o dabar dėl pačios skirimo procedūros. Aš, žinoma, nesiūlau, kad pati valstybė narė siūstų narius. Mes, greičiau, siūlome, kad taryba turėtų teikti kandidatūras, tai darytų ne pati valstybė, bet Europos institucija, atsižvelgda, atsižvelgdama į europinius kriterijus, nes nacionaliniai nacionalinės valstybės kartais į tai neatsižvelgia. Tada taryba turėtų pateikti tokį nedidelį sąrašą, greičiausiai tai būtų viena moteris ir vienas vyras kandidatas ir parlamentas, tuomet surinktų klausimus. Jeigu bus tik viena kandidatūra, tai žinoma būtų neteisinga, parlamentas neturėtų jokio pasirinkimo, tiesiog būtų pastatytas prieš faktą arba imkit arba ne. Mes kartu su taryba, žinoma, turime parengti būsimų auditorumų narių profilį ir tikrai reikėtų išvengti tokios situacijos, kad taryba galėtų apeiti neigiamą parlamento nuomonę, taip kaip tai buvo lygi šiol padaryta, mano minėtų atveju. Tokių atvejų tikrai neturėtų pasitaikyti. Aš čia įtraukiau punktus, kurie turėtų atsispindėti kandidato profilyje, tai turėtų būti kandidatai, kurie susigaudo ES institucijose, nes pasaulio banko ekspertai yra, žinoma, nepaprastai puikūs ekspertai savo srityje, bet jie neturi nei žalių supratimo apie tai, kas vyksta ES, kas yra bendroji rinka ir panašiai. Taigi, kad iš kandidatų bent jau reikia pareikalauti, kad jie nusimanytų apie tai, kaip veikia ES institucijos, ES parlamentas, komisija, taryba ir, žinoma, patys auditorumai. Tik tai tada galima tikėtis, kad būsimas auditorumų narys galės efektyviai dirbti. Tai tokie būtų konkretus šio pranešimo aspektai. Be jokios abejonės mes šiuo tekstu tikrai neapsiribosime. Uh, mėginsime jį patobulinti, atsižvelgdami į įvairius pakeitimų pasiūlymus, kurie dar bus pateikti ir aš tikrai labai dabar jau džiaugiuosi, galėdami įdėmiai išklausyti jūsų pastabų. Ačiū. Pane pranešėjai už labai išsamų pranešimo pristatymo. Bent jau vienas jūsų, į vieną jūsų pasiūlymą jau buvo atsižvelgta. Šiandienos posėdėje audito rūmams atstovauja tiek vyrai, tiek moteris, tik lyčių lygybė ir pusiausvėra yra užtikrinta. Noriu paprašyti audito rūmų vadovo, pono Kaldeiras, tarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę prisidėti, dalyvauti šioje diskusijoje. Dėkoju už tai, kad leidote man kalbėti. Turėsiu kalbėti trumpai, nes po dešimties minučių turėčiau išvykti, kad spėčiau lėktuvą ir galėčiau skristi į komandiruotę į vieną valstybę narę. Noriu padėkoti pirmiausiai pranešėjai, poniai Jalai Sender, už šią iniciatyvą, rengiant pranešimą. Pranešime pateikiami pasiūlymai yra labai svarbus skiriant auditorumų nariais, narius, statant jų valdymo struktūrą ir veiklą. Esu tikras, kad žinote, jog auditorumai dar nes, suprasite, kad auditorumai dar nesugebėjo visų pasiūlymų vertinti, auditorumai nori pristatyti jūsų komitetui per atmesą savaitę savo poziciją dėl pranešimo projekto. Manau ir tai tikiuosi, kad metinis jūsų komiteto ir audito narių sustikimas, kuris turėtų vykti spalio 14 dieną, būtų gera, tinkama galimybė pristatyti mums savo komentarus. Šiandien galiu jums pristatyti savo pradinę, pradinį vertinimą dėl kai kurių pranešimo nuostatų ir taip pat e, pristatyti, e, įvertinti pasiūlymus, e, kurie buvo pateikti per įvairius klausimus, kitus sustikimus pastarį kartą per savaitę šiame komitete. Aš manau, kad auditorumų vaidmuo turi būti vertinamas e, parlamento ir komisijos veiklos kontekste, atsižvelgiant e, į sutarties nuostatas, jomis vadovaujantis ir taip pat atsižvelgiant į ES valdymo struktūros pokyčius. ES audito rūmų <clears throat> veikla turi dėrėti su komisijos administraciniais gebėjimais ir parlamento priežiūros bei kontrolės funkcijomis, e, apie tai ir kalbama sutartyje. Mes turime atlikti išorės auditą, taip įneždami tam tikrą postumį į politinius procesus, kaip viešoji audito institucija, ponė Jalasender patikė nemažai pavyzdžių apie mūsų veiklą šioje srityje, vadovaujantis e, tarptautiniais auditavimo standartais ir teisės aktais, mes privalome išlikti profesionalais ir turime veikti aiškiai suvokdami viešųjų auditorių veiklos ribas ir galimybės. Mūsų svarbiausia pareiga yra pateikti atitinkamos informacijos apie sąskaitas, finansinius operacijas ir pasiektus rezultatus ir tai turėtų būti pagrindas patikinimo pareiškimui turi būti užtikrintas nepriklausomas šių trijų elementų vertimas ir parengtas e, sąskaitų patikimumo pareiškimas, taip pat nepriklausomai pagal biudžeto vykdymo patvirtimo procedūrą, kaip minėjo ponė Ajalas Sender, e, auditorumai privalo siekti, kad ES e, piliečių mokami biudžeto pinigai būtų naudojami kuo veiksmingiau. Taigi mums e, labai svarbu vykdyti savo veiklą ir audituoti finansinę veiklą, e, e, finansinės atitikties ir rezultatų auditas yra geriausia dviejų priemonių tarpusio derinimo sistema ir e, atliekant ekspost auditą ir neatsižvelgdamas į tuos tris mano minėtus e, elementus, e, audito rūmai negalėtų tikėtis e, pagarbos iš piliečių pusės ir negalėtų <clears throat> parengti atitinkamų gairių, kaip turėtų būti administruojamos finansinės lėšos iš anksto, tai yra ex ante. Audito rūmai dalyvauja įvairaus pobūdžio veikloje. Pristačiau šiam komitetui šių metų pradžioje 2013 mūsų veiklos programą ir kai kurios klausimus jau dabar sprendžiame. Klausimus, apie kurios minima šiame pranešime, pavyzdžiui, dėl DAS ir dėl metinės ataskaitos. Uh, ir ES biudžeto lėšų naudojimo, jau rengiame atitinkamus e, įvertinimus. Taip pat daug pastangų dedame, kad e, e, ne tik įvertintume, kaip ES biudžeto lėšos yra naudojamos krizės metu, tačiau taip pat bandome uh, nepamiršti ir komisijos atsakomybės, e, taikant atitinkamas priemonės ir mechanizmus, siekiant užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą. Rengiame specialiasias ataskaitas, rengiame finansinio valdymo ir atskaitomybės grėsmių tarpinius įvertinimus. Todėl Labai svarbu užtikrinti, kad audito rūmai ir toliau galėtų pasinaudoti visais turimais ekspostį auditavimo įgaliojimais ir e, visi nauji įgaliojimai, kurie, kurios parlamentas jūs komitetas suteiktų auditorumams, turi būti neatsiejami nuo atitinkamų finansinių išteklių papildomų. <clears throat> Taip pat audito rūmai turi galimybę, turėti galimybę vertinti finansinės grėsmės kurios kiltų arba galėtų kilti bendrai sistemai. E, tačiau, gerbimi parlamento nariai, tokie pasiūlymai galėtų pakengti auditorumų nepriklausomumui ir gebėjimui auditorumus atlikti savo kaip nepriklausomos audito institucijos funkcijas. Sutartyje labai aiškiai parašyta, kad ES institucijos e, privalo bendradarbiauti siekiant užtikrinti bendrai interesą tarp institucinio bendravimo. Principas turėtų būti pagrindinis, kurio turėtume vadovautis siekdami e, kuo tinkamiau panaudoti ES piliečių E, finansinius išteklius, audito rūmai privalo išlikti nepriklausoma patikima finansinio auditavimo institucija, patikima ES institucija, kuris siektų tokių pačių tikslų kaip ir jūsų parlamentas. Dėkoju dar kartą pirmininkui, poniai Ajalai Sender, už galimybę kreiptis į jūs ir dar kartą jums pasiūlyti ir siūlau e, pristatyti parlamentą tai yra auditorumų vertinimą e, šiame prašyme pateikimų pasiūlymų raštu per artimiausias savaitės. Ačiū, pan pirmininkė, pirmininkas, ačiū ponui Kaldera, jau du kolegos paprašė žodžio, pirmas kalbės pons Gerbrandi, o po to ponas Žampiero Dė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponė Jalai Sender, pritariu didžiai daliai jos pranešimo minčių, nuostatų dėl to, kad auditorumai daugiausia turėtų e, skirti dėmesio e, finansų e, operacijų veiksmingumų rezultatam, ne tik jų teisėtumui ir iš tiesų buvau šiek tiek nustebęs skaitydamasis pastarų metų ataskaitą, kad auditorumai nepakankamai tam skiria dėmesio, laimiai padėtis pamažu keičiasi, taip pat rengiant ir specialiasias ataskaitas, tą pastebime. Džiaugiuosi mm, tą kritiką, kuri išsakoma dėl auditorumų rūmų E, narių sudėties, kuomet e, būtų atstovaujama kiekviena valstybė nariai. Aš manau, kad e, šios nuostos pakeitimas užtikrintų taip pat ir audito rūmų nepriklausomumą. Privalome šį nepriklausomumą garantuoti. Šiek tiek mažiau pritariu ponios Ajalas Sender pasiūlymui, kad parlamentas ir taryba galėtų kartu tvirtinti strateginius auditorumų veiklos tikslus, nes tai taip pat keltų grėsmę institucijos nepriklausomumui, nes tas pasirinkimas galėtų tokiu būdu įtakojamas politiškai, parlamentas ir taryba turėtų atsiriboti nuo tokių sprendimų. Manau, kad tą turėtų geriausiai padaryti patys audito rūmai. Uh Auditorumų valdyba, kurioje atstovaujama 28 valstybėms narėms, manau, kad nėra visiškai priimtina ir suprantama struktūra. Kalbant apie institucijos nepriklausomumą, labai svarbu ir man kelia grėsmė auditorumų narių e, skirimo politizavimas per pastaros metus, tą pastebėjome skiriant Ispanijos, Airijos atstovus ir tas taip pat įvyko skiriant Niderlandų atstovą auditorumų, kuomet pons Defris puikiai savo darbą atliekantis auditorumų narys e, dėl politinių partinių priežasčių, nepaisant to, kad puikiausiai atitiko e, šiam darbui keliamus reikalavimus, buvo pakeistas ir dėl politinių dėl partinių priežasčių puikiai savo darbą atliekančių auditorumų narių įgaliojimo nepratesimas. Tarnybos laiko nepratesimas nėra priimtinas dalykas, tokiems reiškiniams reikėtų padaryti galą. Pabaigai, pirmininkė, noriu paminėti taip pat ir parlamento vaidmenį. Šiuo metu su parlamentu tik konsultuojamas, įskiriant auditorumų narius ir puikiai matėme, kaip tokia praktika gali nuvilti, svarstant ypač e, pastaruoju metu e, Kroatijos kandidatą. Aš e, manau, kad tą tvarką reikėtų keisti, tam yra pakankamai priežasčių ir visiškai paskutinė mintis, ponė pirmininkė, man kelia nerima ta aplinkybė, kad per mažai atsižvelgiama į auditorumų rekomendacijas. E, galbūt tai yra dėl to, kad labai sudėtinga ES galiojančių teisės aktų sistema susijusi su finansiniais reglamentais ir vis dažniau pastebime, kad nei komisija, nei taryba, nei valstybės narės E, nepakankamai atsižvelgia į auditorumo rekomendacijas. Taip, dar blogiau, kad mes netkreipiame dėmesio į įvairius vertimus susijusius su nepra, nepakankamu vykdomų finansinių priemonių veiksmingumu, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje, apie tai auditorumai dažnai kalba, tačiau <clears throat> ir visiškai ne, neižvelgia savo ataskaitose jokių tarpusavio sąsajų tarp išleidžiamų lėšų ir pasiekiamų rezultatų, turint omenyje, kad ir aš manau, kad vertėtų 10 procentų atitinkamų asignavimų perkelti į rezervo E, biudžetinė eilutė, kol nebus pasiekta apčiopimų rezultatų, taigi turėtume pamastyti, e, kaip geriau pasinaudoti reiktų auditorumų išvadomis, e, tiek komisija, tiek taryba ta taip pat, apie tai taip pat turėtų pagalvoti. Dėkuoju ponė Jelai Sender už puikiai parengtą pranešimą, ačiū ponui Gerbandžiu. San uh, Pierodi, jums žodis, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau teigiamai vertinti tą ryštą, kurį pademonstravo kolegė Ajala Sender, rengdama šį pranešimą. Ir džiaugiuosi, kad šiuo metu vyksta diskusija, siekiant išsiaiškinti tuos uh, biudžeto kontrolės lygos požymius ES institucijų. Uh, veikla, reikia prisijimti tą kolektyvinę atsakomybę, aiškiai pasakyti, kad visi turi prisijimti savo atsakomybės dalį, tiek nacionaliniai, tiek, e, tiek nacionalinės vyriausybės, tiek Europos institucijos ir padedant auditorumams reikėtų siekti esminių permainų. Pirmoji pastaba susijusi su auditorumų pirmininko pono Kaldeiros pristatyta pozicija, kurios aš nenorėčiau paremti, tačiau norėčiau pasinaudoti jo, jo pasiūlymu pateikti raštišką mūsų diskusijų įvertinimą prieš e, nustatant galutinį pakeitimo teikimų terminą tam, kad kiekviena politinė frakcija e, galėtų tinkamiau e, patvirtinti savo poziciją dėl auditorumų e, vaidmens ir aš pritariu pasiūlymui atsižvelgti į šį e, raštu pateiksiamą vertinimą mūsų diskusijose. Taip pat manau, kad e, visi turėtume remtis tarptautinėmis auditavimo normomis ir standartais, nereikėtų stengtis jų apeiti arba nuo jų nukrypti. Ten tuomenyje, kad ES e, institucijų struktūra yra stebima visame pasaulyje Ir mes sudarome įspūdį, lik bandytume patys e, e, save administruoti. Tačiau pirmiausiai tarptautiniai audito standartai, kurios nustato viešųjų finansų tarptautinės kontrolės institucijos, turėtų būti toliau taikomi. Pagal šios standartus auditą atliekant instituciją privalo būti nepriklausoma, todėl Man neprimtina idėja, e, kad audito rūmai prieš pateikdami e, suskaitų patikimumo ataskaitą, tai yra ta DAS, turėtų remtis atitinkamais teisingumo teismo e, išvadomis. Aš manau, kad pakanka remtis galiojančiais tarptautiniais audito standartais ir bendradarbiavimu su kompetentingomis komisijos institucijomis, kad e, būtų galima atlikti šį darbą. Taip pat e, nacionalinės e, kontrolės institucijos turėtų atlikti savo vaidmenį Aš jau ilgą laiką pasisakau už tai, kad pateikiant uh, DAS europinių mastų reikėtų remtis ir nacionalinių audito institucijų parengtomis išvadomis ir mm, man kelia nuostaba, kad uh, Europos audito rūmai šios e, idėjos iki šiol taip smarkiai nevysto. Aš e, e, esu susipažinęs su tuo, kaip, pavyzdžiui, Prancūzijoje veikia nacionalinės audito institucijos, jos yra visiškai nepriklausomas. Kalbant apie veiklos programą, tai yra 12 punktas. Manau, kad reikėtų arba būtų galima konsultuoti su auditorumais dėl tam tikrų klausimų susijusių su komisijos veiklos programa, tačiau komisija savo veikloje dalyvaujasi, vadovaujasi politiniais motyvais, o ne audito principais. Ta pat galėčiau pasakyti apie 15 punktą, apie kuriame teigiama, kad auditorumai galėtų įsikišti į teisėkuros procesą komisijai pateikus tam tikrus teisėkuros pasiūlymus. Manau, kad e, vadovaujantis visais demokratijos principais pagrindinė parlamento funkcija yra vykdomosios valdžios funkcija politinės veiklos ir finansinės veiklos biudžeto vykdymo funkciją ir čia nereikėtų painioti auditorumo. Jiems panašias funkcijas suteikiant, galbūt čia reikėtų patikslinti atitinkamus pasiūlymus, siekiant užtikrinti auditorumų e, nepriklausomumą, teikiant e, metinės sąskaitų atitikimo e, sąskaitų patikimumo pareiškimus, DAS Truputėlį apgailestauju dėl pasirinktos procedūros, todėl pateiksiu atitinkamus pakeitimus. E, tai yra, nematau numatytų sankcijų tais atvejais, jeigu būt, tuo atveju, jeigu pateikiamas e, neigiamas e, suskaitų patikimumo įvertinimas, e, nes jeigu nėra atitinkamų sankcijų po to, tai e, tas įvertinimas netenka e, prasmės ir, pavyzdžiui, neigiamai įvertinus e, biudžeto vykdymą atskiros agentūros, pavyzdžiui, jos vykdomasis direktorius ir administracija turėtų atsistatydinti tuo tarpu dabartiniu uh, atveju taip neatsitinka ir tokiu būdu diskredituojama pati biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra. Dėl institucinės sąrangos man būtų labiau priimtinesnė tokia administracija, kuri užtikrintų nepriklausomą veiklos pobūdį, tačiau dabartinė struktūra mano manimu negalėtų būti tapatinama su įprastos įmonės valdybos struktūra. Reikėtų žvelgti atitinkamas ypatybės ir e, specifiką. Tikrai apgailestauju dėl paskirimo skirų auditorumų narių, apie kuriuos minėjo kolegos, e, dėl to, kas vyko su Ispanijos atstovu, aš buvau šešienis pranešėjęs tuo klausimu. Inga jau čia šypsosi reaguodama į mano mintis. Manau, kad asmenys, e, asmo, kuris e, negalime leisti, kad asmo, kuris paskiria e, audito rūmų narį, pats po to būtų jo audituojamas, e, nes taip negalima užtikrinti nepriklausomumo šios institucijos. Ir jeigu šiandien skirų valstybių narių vyriausybės gali paskirti arba atšaukti auditorumų narius, ne, e, kreidamos dėmesio į parlamento poziciją. Tai aš nemanau, kad tai užtikrina normalias auditorumų veiklos sąlygas. Reikia tai kalbėti su nacionaliniu parlamento nariais, kadangi jie kontroliuoja nacionalinės vyriausybės ir jie gali daryti spaudimą atitinkamą savo šalių vyriausybėms e, tos svarbu užtikrinti, kad parlamentas galėtume priklausomai skirti auditorumų narius, aišku, sužvelgdamas į e, vyriausybių pasiūlymus, tai būtų tinkamiausia galbūt formulė ir būdas, kalbant apie tarybą ir e, kolegialumą tarybos e, narių, kuriuo mes kartais pasigendame parlamento veikloje ir galima būtų numatyti tam tikrą galimybę tarybai e, vadovantis kolegalumo principu pasipriešinti parlamentų nuomonį, tačiau negalime leisti, kad taryba primestų savo poziciją parlamentui. Aš manau, e, atsižvelgiant į tai, kad parlamentas yra pirmoji institucija, kuri naudojasi audito rūmų paslaugomis, tai parlamentas turėtų turėti daugiausiai įgaliojimų susijusių su audito rūmų veiklos vertinimu, narių skirimu, taip kaip yra numatyta sutartie, tiek norėjau pasakyti reaguodamas į kolegų mintis ir kolegė veikiausiai suprato, pranešė, kad uh, Apdairiai atsargiai vertinkai, kuriuos jos pasiūlymus, aš norėjau padėkoti už tai, kad ėmėsi šio darbo, kėlė atskirus klausimus ir siekiant e, rasti išeitį iš šios dabartinės e, nelabai primtinos situacijos susijusios su ES biudžeto vykdymo kontroliu. Dėkoju. Ar yra norinčių pasakyti? Mm, norėčiau paklausti, ar um, nenorėtų dar Inesailą Sender pasisakyti. Pakeitimai turėtų būti atsiusti iki spalio 17 dienos 12 valandos dieną. Galbūt kaldera dar atsius daugiau dokumentų. Ir e, jeigu juos gausime, gal tuomet e, dar turėsime persvarstyti šios datos klausimą. Taip pat per koordinatorių posėdį galėsime dar pasitarti. Galbūt Greislin, ponios Greislin reikėtų paklausti, galbūt galėtų nukelti mėnesių. Nes 7 lapkričio mes turėtume balsuoti e, dėl šio dokumento ir priimti jį plenarnės sesijos metu gruodžio mėnesį. Taigi, jeigu, jeigu prireiks, galime elgtis lankščiai. Galbūt reikėtų. Galbūt reikėtų uždrausti Truling Majority. Pone Odi, matau, kad jūs prašote žodžio, taigi suteikiu jums žodį. Dėl tvarkaraščio, Diturumų vadovo Kaldeiros pateiksimas dokumentas bus labai svarbus, nes e, jame atsispindės e, auditorumo pozicija. Man labai svarbu, kad e, pranešimas būtų balsuojamas pleninėje sesijoje dar iki rinkimų kampanijos pradžios, nes rinkimų kampanijoje ta tema galėtų būti eskaluojama atitinkamai, jie pasinaudojama. Taigi manau, kad remiantis pono Kaldeiros vertinimu būtų galima pateikti atitinkamus pakeitimus plenariniai sesijai, todėl nereikėtų perkelinti perkeldinėti tvarkarašų, tačiau reikėtų balsuoti dar iki rinkimų. Dėkoju ir dabar žodį suteikiu pranešėjai Ines. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pirmininkui Kalderą už tai, kad apsilankė pas mus ir žinau, kad jis turėjo daug reikalų. Suprantu kolegų abejonės, man taip pat e, jų kilo ir pabrėžiau, kad jų kilo uh, nepriklausome auditų rūmai yra vertingas dalykas, vertingas man ir kolegoms, bet audito rūmų nuomonės turi būti svarios, jų, jos turi būti, e, turėti svarbą Europos kontekste. Tai man buvo gana sudėtinga, gana buvo sudėtinga gavus, at, gauti ataskaitą iš audito rūmų, kai programa, ta programa, dėl kurios buvo rengiama ataskaita, buvo visiškai netgi panaikinta. Na, tai kėlė frustraciją. Audito rūmai negal, negalėjo nieko padaryti. Ir um, klausimas jau net nebebuvo aktualus kai teigiu, kad audito rūmai turi dalyvauti komisijos programavime, noriu pasakyti, kad audito rūmai negali reaguoti tik ekspost, jie turėtų reaguoti ir mm, prieš, prieš tai. Ir Tai yra todėl, kad e, yra primamos tam tikrus svarbius priemonės darančios įtaką biudžetui, ES ir valstybių narių biudžetui. Audito rūmai turi visuomet taikytis prie kitų veikėjų. O mano manimu, reikėtų iš anksto pasitelkti audito rūmus ir tai mums suteiktų daugiau stiprybės, tai suteiktų pridėtinės vertės, o audito rūmai išliktų nepriklausomi. Reikėtų spręsti šias problemas, kurios, kurios kelia frustraciją. Uh, Taigi būtent galėtume pasitelkti audito rūmus jau programavimo laikotarpiu. Taip pat pritariu kai kurioms pastaboms, kritikai, kuri, kuri buvo pareikšta, bet vykstant diskusijoms dėl e, pakeitimų, manau, mes tikrai dar galėsime tai aptarti, galėsime aptarti, kaip reikėtų sustiprinti parlamento vaidmenį. Atsižvelgiant, žinoma, į į tai, kad taryba neturėtų paskutinio žodžio. Ir kartais, žinoma, jeigu parlamentas veto teisę pasinaudos, na, į tai turi būti atsižvelgta. Ir žinoma, taryba negali sistemiškai visuomet apeiti mūsų. Svarbu, kad šis pranešimas nebūtų kažkur pamirštas. Taigi, kaip jau buvo minėta, galbūt galėtume pabaigus mūsų komiteto procedūrą suteikti laiko pakeitimams. Todėl, kad galbūt tikrai audito rūmai dar pateiks dokumentų ir dėl to nebūtų ir dėl to nereikėtume nereikėtų gailaukti. Na, dabar perėsime prie septintojo punkto darbo atverkėje. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį ponui Piper, po to suteiksiu žodį komisijos nariui Šemetai ir poniai Kersikėjų Laidė. Jie atstovauja auditorumams. Taigi, ponė Piper, žodis jums. Ja, herzlichen Dank. Dėkuoju. Džiaugiuosi, kad man tenka garbė padaryti šios diskusijos įvadą. Noriu padėkoti komisijai, ypač komisarui Šemetai, už pateiktą pranešimą dėl finansinių interesų apsaugos. Europos parlamentas prašė tokios ataskaitos pateikimo ir ši ataskaitą dabartinė forma. Ir pasakysiu tą tikrai su, iš viso širdies yra mums didžiulė pagalba. Yra pagalba, kuriant skaidresnę politiką, stebint, kaip naudojamos lėšos ir panašiai. Dabar mes tikrai galime vertinti, kiek klaidų yra padaroma kiekvienoje valstybėje narėje. Žinoma, mes nebūtume Europos parlamentas, jeigu nepaprašytume dar daugiau, neiškeltume kitų reikalavimų, tačiau diskusijoje apie tai dar pakalbėsime po to, kaip jūs, komisarė, pasisakysite. Tačiau jau dabar iš principo noriu pasakyti, kad mes esame labai patenkinti jūsų pateiktą ataskaitą. Prieš jūsų žodį noriu pasakyti dar vieną kitą pastabėlę o gal net iš karto ir užduoti keletą klausimų, į kuriuos galbūt jūs galėsite iškart kalbėdamas ir atsakyti. Kas čia krito į akis? Krito į akis, kad yra nedaug valstybių narių, kuriams 12 e, metais kurios 2012 metais padarė tų klaidų, bet tos kelios valstybės narės sudaro 70 procentų klaidų. Ir, aišku, negalėjau patikėti savo akimis, kad viena iš tų šalių yra Ispanija. Tai yra šalis, kuri atsakinga už 58 procentus susigražintų lėšų. Ir dar kartą turėjau labai nustepti, kad buvo du, daugiau negu 2000 bylų ir iš jų daugiau negu 1000 tokio pobūdžio pažeidimų buvo nagrinėjama Ispanijoje. Aš kaip parlamentaras esu labai nustebęs ir negaliu patikėti, kaip tai galėjo įvykti. Norėčiau, kad jūs galbūt paaiškintumėte šios dalykus. Galbūt jūs galėsite mums tiesiog paaiškinti ir nereikės tada kelti kažkokiu tai probleminių reikalavimų Europos parlamentui. Na, sakysim, šalis arba regionai, kurie patiria didelę krizę, gali būti, kad ten truputėlį dėl tikrai varganos padėties yra pažydžiamos taisyklės, dėl, sakykime, tinkamumo finansuoti. Galbūt kai kur yra užmerkiama viena kita akis dėl to, kad kad toje šalyje, tame regione yra labai daug problemų. Tai galėtų, aišku, būti paaiškinimas, bet tai neturėtų būti priežastis pažeidinėti finansavimo nuostatas. Taigi aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, kodėl yra tokių iš visų išsiskiriančių šalių. Tai yra Ispanija, Graikija, Italija, kurios pasižymi labai dideliais pažeidimų skaičiais. Lenkija taip pat yra iš tų šalių, kuri krenta į akis, taip pat ir Rumunija, Taigi, galbūt yra kažkoks paaiškinimas, kodėl tam tikros šalis pasižymi būtent tokia didelė kvota, kokios to priežastys ir kokias iš to galime padaryti išvadas. Tai yra tokia informacija, kuri svarbi ne tik tai kontrolė, biudžeto kontrolės komitetui, tai yra informacija, kuri jau yra vieša, nes ir mūsų posėdžiai vieši. Ir tą informaciją pasičiumpa ir tos politinės jėgos, kurios nėra draugiškai nusiteikusios Europos atžvilgių ir panaudoja ją, žinoma, savo tikslams siekti, keldamos antieuropietiškas nuostatas. Taigi noriu paklausti jūsų, kaip jūs į tai žiūrite ir ką daryti. Kol kas daugiau nieko ir nesakysiu. Mes, aišku, jau esame sumanę kaip parlamentas, kokius reikalavimus galėtume kelti, atsižvelgiant į šios rezultatus, tačiau norėčiau, kad pirmiausia pasisakytumėte jūs ir galbūt kai kas paaiškės iš jūsų pasisakymo. Taip pat yra skirtumų tarp Europos socialinio fondo ir Europos regionų plėtros fondo. ESF atveju gražinimai yra siekia 91 procentą, o EFRE e tai yra 28,8 procentai. Kaip galima paaiškinti tokius milžiniškus skirtumus? Dar vienas, viena pastaba susijusi su to gold plating, tai yra valstybių narių pernelyg sudėtinga įgyvendinimo sistema. Kolega Gajeris savo gerame pranešime taip pat reikalavo atsakyti į klausimą, kodėl kai kurios valstybės narės ir kokiu mastu tos valstybės narės taip apsunkina gyvenimą savo piliečiams, keldamos papildomus reikalavimus. Ir ką komisija, kokiu išvadų komisija gali iš to padaryti. Tačiau, kaip supratau, jūs pateikėte tiesiog savo pernykščius atsakymus iš šios klausimus, nieko naujo kaip ir nesugalvojote. Uh, nors kolega Gairis tikrai prašė, labai dramatiška situacija ir perteklinis reglamentavimas yra iš tikrųjų e, problema, į kurią nėra pakankamai atsižvelgta lygi šiol. Tokios būtų mano įvadinės pastabos. Aš norėčiau dabar tiesiog susitelkti į tą pirmąją jūsų ataskaitą dėl biudžeto saugojimo ko mums čia trūksta. Kur buvo pakengta tam biudžetui ir kokiu mastu? Galbūt nebuvo gauta kažkur palūkanų, galbūt kažkokie, kažkokie užsitęsusios procedūros buvo kaltos dėl to, kad pradingo, pražuvo pinigai. Be to, ar nereikėtų įvardinti skaičiais dalykų, kurie iš tikrųjų yra įvardintini dėl to, kad buvo pavėluotai, kad tam tikros procedūros įvykdytos, dėl to, kad kažkokie procesai ten ilgiau užsitėsi ir dėl tos priežasties ES biudžetas negavo tam tikrų pajamų. Aš manau, kad tai būtų tikrai garbingas atsakymas į tam tikrus probleminius klausimus. Antra vertus, aš aišku negaliu nepabaigti, sakydamas, kad mes labai apsidžiaugiame sužinoję, kad 22 valstybės narės veikia, atrodo, labai neblogai ir išieškojimo lygis ten tai yra 3,5 procento. Kitaip sakant, sankcijos, išieškojimai, patikrinimai ir kontrolės, kurios vykdo komisija ir kurios vykdo valstybės narės, yra iš tikrųjų efektyvūs. Taigi, tačiau vis tiek norėčiau dar paklausti, baigdamas, tai ką mes darysime su tomis šalimis, kurios iškrenta iš konteksto, ką kokias išvadas padarysim, kokias rekomendacijas joms pateiksime, žodžiu, ką komisija mano apie tas valstybės narės, kurios ir toliau tęsia tą klaidų virtinę. Ačiū. Atsiprašau, dar viena pastabėlė. Šis klausimas yra skiriamas ne tik komisijai, bet ir auditorumams. Žinau, kad ir auditorumai masto apie tai, ką daryti su tais E, iš konteksto iškrentančiais nariais, su tomis valstybėmis. Taigi, e, manau, kad ir ponios Kalviuliat nuomonė mane tikrai labai domins ir kitus kolegas taip pat. Thank you very much, Mr. Dėkuoju ponui Piper dabar. Man labai malonu suteikti žodį komisijos nariui Algirdui šiame, tai prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai už įžangą, įžanginių žodžių. Aš norėjau pristatyti tris ataskaitas, kurios yra šiuo metu rengiamos, dėl kurių šiuo metu yra diskutuojama. Komunikatas dėl ES finansinių interesų, e, kurią, kurią, kurią, kurį minėjote jau savo įžanginėje dalyje. Norėčiau pateikti taip pat e, rezume santrauką tos ataskaitos. Norėčiau pabrėžti, kad tai yra svarbus atskaitomybės e, dokumentas, jis pristato ES pasiekimus ir silpnybės ir pristato tam tikras tam tikrus klausimus, kurie paaiškėjo po gavus metinę ataskaitą. Ir metinėje ataskaitoje yra būtent nurodoma, kaip buvo laikomas reikalavimų. Buvo pareikštas 29 e, išlaid, išlygos ir bendra suma sudarė 3,6 ar 3,5 milijardus eurų, tai reiškia nuo 1,9 ir 2,6 procentų visų atliktų mokėjimų. Tuo tarpu finansinės korekcijos ir e, lėšų susigražinimas arba išieškojimas nuo 2,5 milijardų eurų. Tai yra e, padidėjo iki 2005 palyginti su 1,8 milijardais 2011 metais. Noriu pasakyti, kad tas vertinimas atspindi pastarųjų metų biudžeto padėtį. Sintezės ataskaita apima taip pat ir keletą konkrečių komisijos tarnybos instrukcijų susijusių ypač su tokiais dalykais kaip pirkimų procedūrų klaidų skaičiumi, materialumo kriterijaus taikymu, kuris yra labai svarbus siekiant užtikrinti metinių ataskaitų nuseklumą ir skaidrumą, o supaprastinto e, e, lėšų panaudojimo galimybių taikymu atsižvelgiant į e, valstybės narėse veikiančias mokėjimų sistemas, kalbant apie apie lėšų nutraukimo, finansavimo nutraukimo apimtis, tai jos sudarė 1,9 milijardus eurų, daugiausiai e, tai buvo padaryta Italijoje, Vokietijoje, Čekijoje ir Slovakijoje. Finansinių korekcijų gyvendinimas, e, dėl kurio e, sumos ženkliai padidėjo ir jis neįeina į reguliarias išlaidas e, ir aš apie tai kalbu specialiai ataskaitoje skirtoje ES biudžeto lėšų panaudojimo apsaugai. Mm, taip pat daugiau dėmesio skiriama valstybinarių teikiamams ataskaitoms pagal e, bendrą lėšų administravimą. Nacionalinės deklaracijos turėtų būti uh, tinkamiau naudojamos, kuomet naudoja, nauja sistema pradės tinkamai veikti. Aš e, bendradarbiausiu Janu Mulderiu ir atitinkamo darbo grupės, siekiant nuo kitų metų pradžios e, bendromis pastangomis šią sistemą pradėti gyveninti. Taip pat komisija skatina. O, naujų programų gyvendinimą, labiau, daugiau dėmesio skiriant į jų rezultatus nuo 2014-2020 metų naujoje daugiametėje finansinėje programoje, kalbant apie vertinimo taskaitai pagal 318 Statės Europos Sąjungos veikimo straipsnį. Komisija atsižvelgia jūsų rekomendacijas, kaip pagerinti padėtį dėl terminų komisija kartu su sintezės ataskaita parengė šių metų birželio mėnesį atitinkamą ataskaitą apriepiančią visas sritis susijusias su programomis skirtomis iniciatyvai Europo 2020 įgyvendinti. Pasitelkiant visą įmanomą informaciją, sintezės ataskaita grindžiama komisijos tarnybų indėlių, taip pat e, auditorių, vidaus auditorių ataskaitomis už 2012 metais. Buvo įvertinti įvairūs faktoriai <clears throat> susijęs su finansinėmis rizikomis įvykdomomis agentūromis bei E, jų veikla bei komisijos vidaus tarnybų darbo, kalbant apie 2012 metų rezultatus, norėčiau susikoncentruoti ties dviem horizontalios veiklos audito e, ataskaitomis, kurios parodo, kaip komisija gali pagerinti savo lėšų administravimą ir pasiekti geresnių rezultatų, kalbant apie pirmąjį audito metinį veiklos ataskaitą. parodo, kad e, reikia toliau gerinti veiklą, e, siekiant dėkti tinkamo finansinio valdymo principus, e, labiau atsižvelgti į institucijų tikrinančių metinės veiklos ataskaitas vertinimą ir rekomendacijas ir užtikrinti pateikiamos informacijos patikimumą ir informuotumą tą mes padarysime, teikdami atitinkamas taskaitas nuo 2013 metų, kalbant apie um, darbuotojų E, išteklius, e, tai pateikėme rekomendacijas daugiau dėmesio skirti e, žmogiškų išteklių poreikiams ir skirti daugiau žmogiškų išteklių ir atitinkamą finansavimą atsižvelgiant į mokymų poreikį ir į kitus atskirų tarnybų specifinius poreikis. Baigdamas noriu pabrėžti, kad atsižvelgiant į komisijos nustatytus prioritetus dėl naujos uh, komisijos tarnybų veiklos orientavimo į rezultatus kultūros. Daugiau 50 procentų visų išteklių yra skiriama E, veiklai orientuotai į rezultatus. Europos parlamentas atkreipė dėmesį į šios aspektus, svarstydamas 11 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą, todėl rengiant papildomą ataskaitą, atsižvelgiant į atitinkamas parlamento rekomendacijas, daugiausiai dėmesio skirsime jūsų rezoliuciją minėtoms keturioms prioritetinėms veiklos rytims. Pirmoji iš šių yra susijusi su komisijos komunikatu dėl ES biudžeto lėšų, veiklo, e, biudžeto lėšų apsaugos. Nepaisant to, kad valstybės narės ir komisija negali iškirsti kelio individualioms klaidoms, mūsų kolektyvinė sistema leidžia apsaugoti ilgalaikę perspektyvą ES biudžeto. Komisija taip pat padarė nemažai pažangos siekdama gyvendinti antrą prioritetinių veiksmų e, etapą susijusiu su e, klaidų mastu. Norėčiau kelis veiksmus, kelias priemonės panaudoti. Pavyzdžiui, viena iš šių mokėjimų nutraukimas valstybėms narėms ir <clears throat> ta sistema bei kontrolės e, priemonės buvo harmonizuotos ir procedūros pagreitintos, tokiu būdu mažesnėmis sąnaudomis ESF ir regioninės plėtros e, fondo lėšų panaud... su lėšų panaudojimu susijusios klaidos, e, jų apimtis smarkiai sumažėjo, taip pat komisija stengiasi įvertinti e, kaimo plėtros politikos srityje pastaikančių klaidų priežastis, kai kuriuose valstybės narėse, Portugalijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje ir Italijoje buvo pakeistas kaimo vietovių plėtros programos, siekiant sumažinti klaidų skaičių bei buvo nustatytas, e, bei komisija patikė tinkamą pasiūlymą dėl tolesnių e, harmonizavimo ir klaidų mažimo priemonių. Komisija e, yra pasirengusi gyveninti ir ketvirtąją prioritetinių veiksmų grupę siekdama geresnių rezultatų audito. Komisija siūlo įgyvendinant naujos kartos programas dar labiau pagerinti taikomas procedūras tam, kad būtų nustatyta uh, uh, į geresnius rezultatus orientuota sistema, kurios pagrindiniai kriterijai būtų e, programų gyvenimo veiksmingumas ir programos Europa 2020 tikslų įgyvenimas. Kalbant apie ketvirtąją veiksmų sritį, tai yra e, nuosavus išteklius ir biudžeto pajamas. Noriu priminti komisijos iniciatyvą susijusias su mokesčių vengimu ir mok susijusių su, su kova su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu 2012 metų mes pateikėme Liepos mėnesį atitinkamus pasiūlymus, kaip keisti baudžiamąją teisę, taip pat patvirtino komunikatą tarybai ir parlamentui, pagal kurią turėtų būti gyvenama ES strategija skirta kovoti su cigarečių kontrabanda. Aukštas parlamento reklaminio gyvenimo lygis parodo, kad mes pritarėme parlamento tikslams dėl tinkamo ES biudžeto lėšų naudojimo ir komisija yra pasirengusi siekti konkrečių rezultatų. Pirmininkė, gerbimi ponas ir ponai, komiteto nariai, norėčiau Jums pristatyti pirmąjį komunikatą dėl ES biudžeto apsaugos, apie kurį kalbėjo ponas Piperis savo įžangoje, komisijos prioritetas, kalbant apie ES biudžeto vykdymą, pirmiausiai susijęs su pridedamąją verte ir ES politinių tikslų siekimu, tačiau komisijai taip pat atitenka atsakomybė kartu su kitomis finansinėmis instituci institucijomis atsakomybė saugoti ES finansinius interesus, todėl veiksmai, kurie yra gyvendinami siekiant apsaugoti ES biudžetą, turi būti juos gyveninant atsižvelgiama taip pat ir, ir ES priežiūros kontrolės sistemų rekomendacijas Ir e, šiame komunikate pateikiama apžvalga apie galiojančius teisės aktus ir pasiektus e, koreguojamų veiksmų rezultatus e, tiek bendro biudžeto, tiek svarbiausių išlaidų sričių kontekste. Norėčiau atkreipti dėmesį kai kurios naujus aspektus. Pirmasis aspektas tai yra finansinių korekcijų ir susigražintų išieškotų lėšų apimtis. Uh, yra proporcingos atliktiems mokėjimams. Pavyzdžiui, 2000, už 2012 metus finansinių korekcijų mastas um, sudarė 4,4 milijardus eurų, tai yra 3,4 procentai visų mokėjimų, kurie buvo atlikti, kalbant apie daugiametį ES išlaidų pobūdį. Finansinės korekcijos yra įmanomos tik tai uh, po uh, kitais metais uh, jau atitinkamai uh, įvykdžius uh, tam tikrus uh, mokėjimus. Uh, Tai tačiau nereiškia, kad mūsų administravimo ir kontrolės sistema nėra veiksminga ilgalaikė perspektyva siekiant apsaugoti arba tinkamai panaudoti ES biudžeto lėšus. Taip pat pateikime informaciją susijusios su atinkamais sąsojomis e, tarp išlaidų už e, keliarius metus iš, e, iš eilės ir atitinkamų korekcinių priemonių. Bendra finansinių korekcijų Bendras finansinių korekcijų mastas 2012 metais sudaro 2 procentus visų per tą pat laikotarpį atliktų mokėjimų. Jeigu korekciniai veiksmai daugiausiai susijęs su ankstesniais metais atliktais mokėjimais, gali būti vertinama kaip atitinkamas rodiklis, į kurį būtina atsižvelgti, vertinant ir kitus rodiklius susijusius su audito rūmų e, nustatymą nustatytų klaidų skaičiumi 2009-2018 e, metais susidarė 3,3, 3,7, 3,9 procentų. Jeigu vertintume ankstesnį informaciją, tai pamatytume, kad nuo 1994 metais pagal bendrą valdymą e, buvo išieškota 7,5 milijardai eurų ir dar 2 milijardai eurų e, artimiausių metų turės būti išieškoti ir sugražinti ES biudžetą, kalbant apie regionų plėtros ir sąglaudos fondų lėšų panaudojimą nuo 2000-2006 metų per tą programavimo laikotarpį, kuris dabar yra baigiamas vertinti. 8 milijardai eurų buvo sugražinti ES biudžetą, tai e, atitinka 4 procentus visų mokėjimų. Kitas naujas aspektas. E, lygnant informaciją tarp mokėjimų ir e, gražintų lėšų ES biudžeto yra susijęs su svarsmo klausimo sudėtingumu ir komisija yra pasirengusi toliau su jūsų komiteto nariais diskutuoti šios klausimus ir pateikti papildomų paaiškinamą informaciją. Šią temą siūlau surenkti atitinkamą praktinį seminarą. Baigdamas noriu pabrėžti, kad komisija nori parodyti, kad e, gali taikyti veiksmingas korekcinės priemonės, siekdama apsaugoti e, biudžeto lėšus nuo netinkamo naudojimo. Mes esam, suvokiame šio dokumento politinę svarbą ir ketiname dabar kiekvienais metais tokį dokumentą, tokį komunikatą paskelbti ir manome, kad e, šis komunikatas gali būti naudingas diskutuojant dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo už 2012 ir vėlesnius metus. E, reaguodamas pono Piperio pastebėjimus dėl Ispanijos, e, Ispanijoje pastaikančių klaidų skaičiaus ir e, finansinių korekcijų, tai yra lėšų gražinimo ES biudžetą, tie, tos korekcijos daugiausiai susijusios su 2000-2006 metų daugiametė finansinė programa ir būtina atsižvelgti su jos pabaiga, būtina atsižvelgti į tai, kad proceso metu yra vykdoma tam tikra e, patikrinimų grandinė ir mūsų tarnybos labai išsamei vertina ir tikrina visus mokėjimus, e, kurios gavo paramos gavėjai atitinkamose valstybėse narėse siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio netinkamo panaudojimo ir jeigu yra nustatomi tokie atvejai, tuomet iš valstybių narių reikalavimą gražinti išmokėtos lėšos Ispanijos atveju buvo konstatuoti ir nustatyti nuo 2006 metų ženklus trūkumai bendroje mokėjimų sistemoje ir būtent dėl tos priežasties Ispanijoje buvo nustatyta tiek daug netinkamų ES biudžetinių lėšų panaudojimo atveju, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip interpretuosime šiuos skaičius. Šiuo komunikatu mes siekiame parodyti, kad komisija turi savo rankose nemažai priemonių siekdama e, tiek užkirsti kelią netinkamam lėšų panaudojimui, tiek ištaisyti padarytas klaidas, jeigu jos yra užfiksuojamos arba padaromos valstybėse narėse. Prevencinės priemonės tai yra mokesčių mokėjimų sustabdymas ir atitinkamos sumos per 2012 metus smarkiai išaugo sustabdytų mokėjimų, tačiau labai svarbi priemonė daugiametėje kontrolės sistemoje yra kontrolės ir patikrinimai ekspost ir su jais susiję veiksmai siekiant nustatyti atitinkamus trūkumus valstybėse narėse. Taigi vertindami programų įgyvendinimą per tam tikrą ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį mes galime teikti, kad ES lėšos yra naudojamos tinkamai, būtent dėl to, kad savo rankose mes turime tam tikrą koregavimo mechanizmą ir galime vykdyti atitinkamą lėšų panaudojimo kontrolę, kuomet uh, įmamos taikyti atitinkamos korekcinės priemonės, valstybė narė yra paprašoma pakeisti savo ES lėšų panaudojimo kontrolės sistemą, siekiant, kad ateityje būtų išvengta tokio pobūdžio klaidų. Žinoma, Ispanijoje tam tikri netinkamų ES lėšų panaudojimo atvejai susiję su e, valstybės valdymo struktūra, su atskirų regionų autonomija, bei e, galiojančių taisyklių, atitinkamų traktavimų ir gyvenimų, tačiau tai yra politinio pobūdžio klausimas susijęs su Ispanijos kaip valstybės e, valdymo struktūra ir su tuo, kaip atitinkamas Ispanijos regionas skirtingai yra interpretuojamos ES lėšų panaudojimo taisyklės. kalbant apie perteklinį reglamentavimą, tai e, e, mes daug dirbame su valstybėmis narėmis, stengdamės įspręsti šią problemą, siekdami pradėti taikyti su paprastintą lėšų panaudojimo metodiką siekiant išvengti sudėtingų taisyklių ir e, numatant galimybę tam tikriems specifiniams projektams skirti bendrasis išmokas, taikant pakankamai griežtus atrankos kriterijus. Taip pat esame įsipareigoję parengti, parengti tinkamas ataskaitas dėl perteklinio administravimo reikalavimų nustatymo, atsižvelgiant į specifines padėtis atskirose valstybėse narėse. Manau, kad tai turėtų būti e, svarbiausi pokyčiai, kurių rezultatai atsispindės e, gyveninant kitą daugiametę finansinę programą, kuomet valstybių narių paprašysime pristatyti komisijai atitinkamus teisės aktus, jų projektus ir e, siekdami patikrinti, ar patvirtinus šios teisės aktus valstybėse narėse nebus sudaromos nereikalingos papildomos kliūtis susijusios su pertekliniu reguliavimu. Galbūt jūs minėjote taip pat ir kitas valstybės, kaip Graikija, Italija ir kitos. Manau, kad uh, didelis e, finansinių korekcijų lygis aiškiai parodo, kad įmamės e, veiksmų daugiausiai tose valstybėse narėse, kuriuose aptinkame daugiausiai problemų susijusių su ES lėšų įsisavinimu. Siekime apsaugoti tokiu būdu ES biudžetą, nes finansinės korekcijos e, neturėtų būti įtraukiamas į E, atitinkamas mokesčių deklaracijas e, ir turėtų būti išskaičiuojamos iš būsimų mokėjimų. Manome, kad ši priemonė yra ypač svarbi ir ją pasitelkdami turime gerą galimybę apsaugoti arba tinkamai panaudoti ES biudžeto lėšas per tą ekspost kontrolės sistemą daugiametės kontrolės sistemos kontekste. Dėkuoju komisijos atstovui ir um, tikrai labai džiugu, kad jūs galėjote atvykti. Jūs tikrai pateikėte labai ilgą išsamų paaiškinimą. Pirmą kartą teko man girdėti tokį ilgą pristatymą. Mėly kolegos, Turime trečią grupę svečių, kurie atvyko į mūsų posėdį. Norėčiau pasveikinti e, juos ir dabar suteiksiu žodį Europos audito rūmų atstovui. Poniai Karsti Kaliulait. Bijau, kad galbūt neteisingai perskaičiau jūsų pavardę. Dėkoju pirmininkui ir taip pat dėkoju komisijos nariui šiame, šiame tai už išsamius paaiškinimus. Ruošiantis 2012 metų 11, 11 metų biudžeto įvykdymų patvirtinimui, Mm, manau, kad e, komisijos pastabos tikrai e, šiuo atveju yra labai svarbios teisėjas saugos institucijoms. Jeigu parlamentas prašys teisinių pakeitimų, na, manau, kad tikrai parlamentas yra labai svarbus šiuo atveju ir džiugu, kad komisija siekia bendrų požiūrio, kalbant apie viešuosius pirkimus. Tai yra tokia sritis, kurioje daugiausiai klaidų daroma viešuosiuose pirkimuose ES. Taip pat komisija pabrėžia, kad e, patys rezultatai yra labai svarbus, kalbant apie finansų valdymą. Ir kadangi 2014-2020 leidimo, pinigų leidimo sistema labiau remiasi įnašais, iššūkiai išlieka dideli ir valdymui, ir auditui. Taip pat norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę dalyvauti diskusijose dėl komisijos dokumento dėl ES biudžeto apsaugojimo. Komisijos narys teisingai pabrėžė, kad reikia susijęti kiekvieną dalį su ankstesnių metų išlaidomis. 2012 metų Išieškotos sumos yra susijusios su 2006 metais. 2006-2008 metų išlaidos. Tose išlaidose buvo rasta daug klaidų, jas rado audito rūmai, ypač mokėjimo srityse. Komisija turėtų atsižvelgti į tai, Komisija teisi teikdama, kad e, išlaidų keitimas daro įtaką nacionaliniams biudžetams, bet galbūt iš šios ataskaitos nebaiškėjo, kad pakeičiant išlaidas nebūtinai reiškia, kad naujos išlaidos bus be klaidų. Naujas pakeitimo projektas kartais jame yra da, primami re, sprendimai atgalinė data. Ir valdymas ir auditai, auditas pamatys, mm, kokia bus situacija vėliau, atsižvelgiant į naują finansinę perspektyvą. Antra pastaba yra skirta finansų koregavimui. Dažnai neatsižvelgiama į pagrindinį projektą, planuojant išlaidas. Komisija turėtų nuspręsti, kaip reikėtų koreguoti finansus. Valstybės narės vėliau turi nuspręsti, kaip daryti išieškojimus. Finansinis koregavimas kartais padeda ir mažiau klaidų padaroma projekte. Kartais tai nedaroma, nes valstybės narės tiesiog taip nusprendžia jeigu valstybės narės nesilaikys bendro valdymo ir dėl to auditorumai ras klaidų, svarbu prisiminti, kad dėl finansinio koregavimo ir dėl išieškojimų svarbu, kad abi dalys būtų sutvarkytos at, komisijos ataskaita parodo, kad komisija e, sprendžia, priima sprendimus greičiau ir dabar turi jau daugiau informacijos apie situaciją. Vis dėlto nebuvo pakeista situacija, ji nepagerėjo kol kas projektų, kalbant apie projektus. Auditų rūmų 2009 metų ataskaitoje jau teigia visą tai, ką, ką tik paminėjau. 2012 metų metinėje ataskaitoje bus pakartotos šios analizės. Analizė remiasi duomenimis, kalbant apie konsoliduotas metų ataskaitas. Ir komisijos ataskaitus remiasi panašiais duomenimis, kalbant apie korekcijas ir išieškotas sumas. Ir auditorumai paruošė 2012 metų ataskaitą, Pirmame, pirmame skyriuje pristatome savo poziciją. Metų, metinį veiklos ataskaitą ir poveikio ataskaitą. bus įtraukta į 2012 metų audito rūmo ataskaitą ir dėja aš negaliu jos dar šiandieną pristatyti. Pranešėjas uždavė klausimų taip pat ir audito rūmų atstovams, ką būtų galima padaryti, kad tie išieškojimai būtų prasmingesni ir veiksmingesni. Pone pranešėjau, valstybės narės turi būti motivuotos. Jos ir jos turi deklaruoti klaidas, jeigu tikrai jos daro įtaką operacinėms programoms. Turėčiau priminti, kad 2011 m. ataskaitoje audito rūmai nustatė, kad valstybės narės gali ištaisyti klaidas, remdamosis tuo pačiu dokumentu, kurį pateikia komisijai. Bet dėja valstybės narės ne visada tai patikrina. Kasmet trūksta motivacijos ir jos trūksta bendro valdymo srityje, dėl to klaidos valstybėse neištaisomos, net ir prieš deklaruojant išlaidas komisijai. Štai dėl ko sunku e, vykdyti efektyvų išieškojimo mechanizmą. Dėkuoju. Trys, praneš, trys žmonės paprašė žodžio. David Vochem, Ingeborg Grasle ir Jas, Jas Geier. Pasakiau eilės tvarka. Taigi pir, žodis pirmajam e, nariui. Dėkoju. Norėčiau padėkoti komisijos nariui ir pranešėjų bei auditorumo atstovams. Norėčiau taip pat e, padėkoti už komisijos e, rezume, ataskaitos rezume. Ir manau, kad visi šie dokumentai, kurie buvo pristatyti, yra tikrai labai geri. Buvo pasiekta pažangos, kaip kad pabrėžė ir komisijos narys. Ir manau, kad reikia užtikrinti, kad ES finansai būtų leidžiami tinkamai ir tikrai taupimas buvo didžiulė klaida. Mums reikėtų užtikrinti, kad visi eurai, kuriuos galime panaudoti ES biudžete, būtų tinkamai išleisti, būtų kuriamos darbo, darbo vietos visoje ES. Kiekvienas euras turi būti panaudotas. Kolegos taip pat žino, kad sintezės ataskaitoje, apie kurią kalbėjo komisijos atstovas, yra kalbama apie supaprastinimo priemonės mm, kitam programavimo laikotarpiu iki 2020 metų, kalbant taip pat ir apie sanglaudos politiką. Ir manau, kad komisija siūlo, kad supaprastinimo priemonės mano, kad dabar nepakankamai rimtai į jas žiūrima. Na, Mes parlamente visada palaikėme, tarkim, E sanglaudos įtraukimą, panaudojimą, mes palaikėme bendrų taisyklių naudojimą visuose sanglaudos politikos fonduose. Na, mes palaikome supaprastinimo idėją ateityje. Taip pat valstybės narės turėtų sužvelgti į e, šią informaciją. Valstybės narės turi supaprastinti e, taisyklės kuo labiau. Klaidos, kurios buvo rastos e, audito rūmų, taip pat ir komisija minėjo jas, pastebėjome, kad viena iš didžiausių problemų buvo tai, kad nebuvo atit, laikomasi taisyklių, kurios taikomos viešiesiams pirkimams ir kriterijams. E, nacionalinės taisyklės kartais yra per daug sudėtingos finansavimui, tarkim. Tai tikrai reikėtų supaprastinti, valstybės narės tai turėtų padaryti. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kas buvo sakoma apie valstybių narių vaidmenį. Pavyzdžiui, ataskaitoje yra minima, kad reikia sustelkti dėl tam tikrų valstybių narių vaidmenių. Buvo minimi 2 procentai. Na, tas pats galėtų galioti ir sanglūdos fondams. Mes Junktinėje karalystėje taip pat susidurėme su tam tikrais, tam tikros, tikrais finansavimo nutraukimais. Na, bet mums mums nepakankamai apie tai informuojama. Ir galbūt ateityje galėtų būti užtikrinama daugiau skaidrumo, daugiau būtų informacijos pateikiama, kai, tarkim, nustojama finansuoti iš struktūrinių fondų. Kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Aš norėčiau tęsti Jens Geier darbą. Jis teigia, kad reikia žiūrėti, kur yra klaidos, reikia pasimokyti iš praeities klaidų ir reikia gerinti situaciją, kad klaid, reikia užtikrinti, kad klaidų nebūtų, reikia pasitelkti koregavimo priemonės. Taigi šioje ataskaitoje apie įvykdymo patvirtinimą buvo pateikta daug pasiūlymų, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, reikėtų palaikyti valstybių narių e, kontrolę, kuri, tik, kuria tikrinama tikrinamos klaidos, e, ieškoma klaidų ir taip pat e, su paprastinimą reikėtų palaikyti. Dėkoju. Dabar žodis poniai Ingeborg Gressler. Dėkoju. Turime tris dokumentus ir norėčiau apie kiekvieną jų pakalbėti. Pirmasis dokumentas tai komisijos komunikatas. Apie tai jau nežadate kalbėti daugiau. Taip, tai galima dabar apie visus kalbėti. Taigi, pirmas dokumentas susijęs su tais recoveries, gražinimais. Na, jis netitinka mano lūkesčių, tokias pirmasis pastebėjimas. Jūs sakote, kad jūs paminėjote, kad yra naujovių 3,2 procentus minėjote, tiek lėšų buvo gražinta, bet tai nėra daug. Mes visi žinom, kad efektyvi kontrolės sistema kainuoja tikrai daug daugiau negu tie porą eurų, kurie grįžta komisijai. Taigi galima pasakyti, kad kol kas kontrolės sistema dar veikia labai ribotai ir tai susiję ir su trūkumais įstatymo bazėje, tiek ir su komisijos nenoru kažką veikti. Trys valstybės yra tos, kurios iškrenta iš konteksto - Ispanija, Graikija, Italija, Čekija naujojų laikotarpių netgi pralenkė Italiją, tačiau ir Italija vis tiek dar yra gana aukštai sąraše. Mes per nelik ilgai nieko nedarėme ir užmerkėme akis ir man tai tikrai labai rūpi komisarė. Man kiekvienais metais kyla klausimas, kodėl visi, visada tie sintetiniai pranešimai yra tiesiog pateikiami, visi jiems pritarė, tuo viskas baigėsi. Kodėl tam tikros valstybės, Bulgarija, Rumunija ar kitos, niekaip negali kažko nuveikti šioje srityje. Struktūrinių fondų srityje, žemės ūkio fondų e, naudojime visur yra tas pats. Panašu, kad ne vienas iš jūsų kolegų taip ir nepasigilina į šį dokumentą iki galo. Uh, Man atrodo, kad galų galia atėjo laikas kažko imtis. Na, dabar dėl apie tą pasižiūrėjimą. Aš dokumentą susijusi su tos recoveries pasižiūrėjusis esu labai nepatenkinta, kadangi ten kartojasi daugybė dalyko. 21-36 puslapį pateikti duomenys yra visiškai identiški. Aišku, mes galim kartoti ir kartoti tuos pačius dalykus, dėl to dokumentai tampa labai stori, bet prasmingesni jie dėl to nepasidaro. Iš to staff working document buvo vienas kitas dalykas išbrauktas, e, viskas buvo šiek tiek sukeista vietomis, tačiau tai ir yra nieko kito kaip tas pats staff working document, copy-paste metodų perkeltas į kitą dokumentą. Aš norėčiau, kad tie dokumentai būtų rengiami atsakingiau, kad jie turėtų daugiau pridatinės vertės. Na, o dabar klausimai. Pirmas dalykas. Daro įspūdis, kad 2012 metais komisija šiek tiek pristabdė, truktelėjo vadžias atgal, nes biudžete trūko pinigų, yra per mažai mokėjimų. Ar tas įspūdis man susidaro klaidingai, ar kontrolė ypatingai griežtai taikome tik tuomet, kai trūksta pinigų, tai iš tikrųjų būtų dramatiškai blogas rezultatas, nes tai netitinka pačios kontrolės prasmės. Taip pat norėčiau sužinoti, kas tose krizės ištektose šalyse iš tikrųjų yra gražinama. Tos keturios valstybės, kurios yra, taip sakant, valdomos iš aukščiau, kiek iš jų mes galime susigražinti 27 puslapį tame staff working document yra nurodoma, kad yra sudėtinga situacija, ekonominė situacija tose šalise, bet mes e, norėtume konkretesnių duomenų, kalbama apie mokėjimo atidėjimus. Taigi norėčiau sužinoti, kaip iš tikrųjų, kokie yra skaičiai, kiek yra gražinama iš tikrųjų. Kokie yra komisijos kontrolės rezultatai Labai būtų svarbu sužinoti, kaip ta kontrolė valstybėse narėse veikia konkrečiai ir ar iš tikrųjų ji veikia. Kai kurios valstybės narės išsiskiria savo skaičiais, kaip buvo minėta. Kartais tikrai galima sau leisti padaryti tą tiesioginį palyginimą tarp valstybių narių, tačiau reikėtų palyginti, kiek, kiek komisija paskaičiavo, kiek yra klaidų ir kiek paskaičiavo valstybės narės, kiek jos mano padarė tų klaidų, tik tai tada mes galėsime, turėsime kažkokius įrodymus, kad kontrolės sistema iš tikrųjų veikia valstybėse narėse. Kitas dalykas – avansiniai mokėjimai, ką komisija daro tam, kad sutrumpintų laikotarpius. Taip, įdomus tas dokumentas. 75 procentai avansinių mokėjimų yra senesni negu 18 mėnesių tai yra 60 milijardų eurų. Jiems jie 60 milijardų eurų yra senesni negu 6 metai. Taigi avansai buvo išmokėti, projektai taip ir nebuvo įgyvendinti iki galo. Žinau, kad laikotarpiai dar buvo pratesti ir tai tikrai visiškas finansinis nevaldomumas. Taigi, ką reiškia tie, finan... tie laik... ilgi laikotarpiai, kaip jie atsiliepia finansų valdymui? Galbūt ir auditorumai galėtų apie, tą, apie tai šitą pasakyti. Man atrodo, kad tie ilgi laikotarpiai yra didžiulė rizika, yra didžiulė rizika, kad susikaups e, ne, negražintos sumos 2007 metų metais iš struktūrinių fondų tik keli procentai buvo sutvarkyta įsiskolinimų. Na ir aš turiu dar ir daugiau klausimų, kurie taip sklandžiai pereina prie audito ataskaitos. Aš skaičiau taip pat ir Annual Activity ataskaitą. Aš, mes žinom, kad buvo 11 Olafo tyriamų atvejų, su tai susijusių su sukčiavimu. Ir tik vienas atvejis buvo iš tikrųjų paskui ištirta, ištirtas iki galo. Kodėl kyla klausimas? Taip pat užsienio ir Europos išorės veiksmų tarnybo klausimas. Mes čia gir, išgirstame labai skirtingų dalykų, taip pat ir ES technologijų institutas Budapešte. Uh, E, irgi buvo patekęs akirantin, taigi norėčiau sužinoti, kokie yra audito rezultatai jo atžvilgiu. Aš aišku pateiksiu savo klausimus dar ir raštu, bet norėčiau, kad išspręstume tą principinį klausimą arba daug labiau jam skirtume dėmesio, kodėl mes taip ilgai stebime kritinę situaciją ir nieko nedarome, o reaguoti ar kažką veikti pradedame tik tai tada, kai visai baigėsi pinigai. Ačiū. Jens Geier. Dėkoju Jens Geier, žodis jums. Ja, meine... Taip. Iš tikrųjų, aš e, neturiu tokių klausimų, jų labiau neturiu tokių detalių klausimų, kokius uždavė ponė Greslė. Aš tik tai noriu e, tik maždaug aptarti šį naująjį dokumentą, kurį mums pateikėte ir taip įsivaizduoti, kur čia jį reikėtų padėti. Taip, visos, nepaisant visos kritikos, aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką – Aš vis grįžtu prie pono Bonyčio, buvusio auditorumų nario. Ir jis čia kažkada mums ištraukė tokį popierių, kuriame buvo parašyta, kad galima tai klaidas ištaisyti dviem būdais. Galima pagerinti kontrolės sistemas ir mes tą darome, sakė jis. Ir mes stengiamės, kad ir komisija tą darytų ir raginame visuomet komisija nusta, sustabdytų mokėjimus, kai neveikia kontrolės sistemos. Ir šie skaičiai auga, taigi turime atsižvelgti į tai arba turime paraginti komisiją reaguoti į susidariusią padėtį. Kita padėt, e, galimybė, apie kurią kalbėjo ponas Boničis, yra tokia. Klaidas reikia ištaisyti tuo būdu, kad klaidingi mokėjimai arba būtų perkelti kitiems teisingiems projektams, arba pinigai būtų susigražinti. Ir Aš norėjau paklausti, man tokia buvo mintis kilusi, galbūt reikėtų palyginti. Kaip yra su tomis klaidomis, kurios mes nustatėme paskutiniu finansavimo, pastaruoju pas finansavimo laikotarpiu, kas su jomis atsitiko ir kaip e, buvo, kaip tos e, klaidos atrodo susigražinimo kontekste. Kiek iš to tapo konkrečiomis sumomis, kolega Piper tai atkreipė dėmesį. Ar išieškojimai tikrai veikia, ar jie tikrai yra tokie dideli, jeigu taip, tai tai reiškia, kad buvo klaidingi mokėjimai, kurie buvo ištaisyti. Na, tokiu rezultatu, žinoma, galima būtų pasidžiaugti komisija. Saugodama Europos biudžetą atliko savo darbą, galbūt Ingė nesutiks, kad tai buvo atlikta pakankamai greitai, bet vis dėlto. O kitas dalykas atidėjimai, sustabdymai. kitaip sakant, klaidos, kurias mes, nebūtinai mes, galbūt kiti kolegos ir galbūt ne visada pakankamų mastų, bet taigi klaidos, kurios nustatomos. Ir kartais nustatomos tik tai tam, kad būtų galima pasiskūsti, kad jų yra tiek daug, bet ir tas klaidas reikėtų pasižiūrėti istoriškai, pasižiūrėti, kiek tų klaidų galėjo būti ištaisyta, kiek buvo ištaisyta ir kokia yra konkreti išraiška. Na, diskusijoje dažnai taip sakoma taip, bet nes uh, klaidų kvota nebūtinai tiksliai išreiškia, nebūtinai yra tiesioginėme santykyje su išieškojimais ir gražinimais. Sutinku. Tai teisinga ir tokia tipinė auditorių argumentacija. Tačiau politiškai mane domina toks dalykas – kaip aš galiu savo rinkėjams ir mokesčių mokėtojams pasakyti ir ar aš galiu jiems pasakyti, kad ES biudžetas yra saugomas tinkamai, komisija daro viską, ką gali. Ir aš kol kas dar negaliu pasakyti, kad taip, taip ir yra, bet aš galiu pasakyti, kad yra geriau negu aš tikėjusi, negu aš bijojau. Ir ta žinia yra tikrai verta dėmesio mažų mažiausiai. Taip, situacija Ispanijoje reikia dar atidžiau panagrinėti. Šiame komitete mes apie tai nekartą jau kalbėjome ir komisaras šiame to savo pasisakymę atkreipė dėmesį į tai, kad egzistuoja regionalizavimo problema Ispanijoje. Taigi, kai kas nacionaliniu lygmeniu nėra taip tiksliai sureglamentuota, neaišku, kas už ką yra iš tikrųjų atsakingas, kai yra toksai stiprus regionalizavimas, taigi reikėtų išsiaiškinti, kas iš tikrųjų tos planus sudaro, kas yra atsakingas už įvykdymą ir panašiai. Aišku, sunkiai įsivaizduoju, kad Ispanijos institucijos mėto pinigus į kairę ir į dešinę, švaisto juos, kad tie pinigai dinksta nežinia kur. Greičiausiai tai yra klaidos, klaidos, labai didelio masto klaidos bet mes jas galime pašalinti tik tai ištirdami jų priežastis. Kalbėsime apie tai dar koordinatorių posėdėje. Ir na, iki rinkimų galbūt delegacijos sudėtis nebesikeis, bet po rinkimų mes dar tikrai turėsime Ispanijos klausimų pasidomėti labiau ir galbūt galėsime prisidėti prie klaidų sumažinimo. Thank you very much. There is no... Dėkoju. Norėčiau paklausti, ar nenorėtų komisijos narys šiame tą atsakyti? Pone pirmininkė, buvo užduota, užduoti porą klausimų iš ponios Gresler pusės dėl vidinio audito, dėl specifinių auditų, kuriuos vykdė mūsų vidinis auditorius. Taigi, kadangi jis yra šiandieną su mumis, galbūt galėtų jis pasisakyti ir atsakyti būtent į tuos klausimus, kurie buvo užduoti, klaus, klausimai buvo užduoti buvo dėl e, IT, dėl ilgai trunkančių mokėjimų, užtrunkančių mokėjimų ir vėliau pasisakysiu, aš atsakysiu kitus klausimus. Taigi, suteiksiu žodį, bet paprašysiu kalbėti kuo įmanoma trumpiau, kadangi mes jau labai užtrukome, taigi prašau žodis pranešėjui. Ačiū pirmininkė, nesu mm, tikras, kad tik jums supratau ponios Greslės klausimą, galbūt vieną klausimą supratau iš dviejų susijusių su e, technologijų agentūra veikiančia Budapešte. E, komisija atliko vidaus auditą šios agentūros veiklos ir balandžio mėnesį baigėsi auditavimo procedūra patikė tam tikrą skaičių rekomendacijų. Metinės veiklos ataskaita ir galima su jomis susipažinti agentūros interneto svetainėje ir atitinkamas rekomendacijos buvo įtrauktos į agentūros uh, administracijos tarybos veiksmų programą ir mes atidžiai stebime, kaip tos programos nuostatos yra gyvendinamos ir šiuo metu kol kas negaliu pateikti daugiau papildomos informacijos. Savaime suprantama, kad e, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros kontekste komisija a, e, a, e, pateikia atitinkamą saudito išvadas, tačiau ši informacija yra konfidenciali. Kol kas, todėl aš nelabai suprantu, iš kur ponė Greslė gavo atitinkamą informaciją susijusi su konkrečiai šiuo vidaus auditu, tačiau esu pasirengęs ponė Greslė asmeniškai suteikti papildomą informaciją, jeigu galėčiau tą daryti. Dabar žodis komisijos nariai. Ačiū. Trumpai pasistengsiu kalbėti ir pakomentuoti ponios Kaljulait e, išdėstytas mintis. Manau, kad mūsų nuomonės tam tikrais klausimais skiriasi, ypač dėl sutarties nuostatų traktavimo. Manau, kad sutartie aiškiai nustatyta prievalė komisijai užtikrinti tinkamą S biudžeto lėšų panaudojimą, pasitelkiant tokias prevencinės priemonės kaip mokėjimų sustabdymas arba lėšų susigražinimas, kitos klaidų išteismo priemonės. Taigi tokiu būdu mes galime arba užkirsti kelią galimoms klaidoms arba šias klaidas ištaisyti dideliu mastu, taip kaip ir yra teigiama ataskaitoje, taip galiojančios taisyklės leidžia valstybėms narėms pakeisti tinkamai, netinkamai gyvenimus projektus naujais, tačiau tikėtis, iš anksto arba vertinti, kad ir tie nauji projektai bus netinkamai gyvendinami. Manau, kad um, nėra visiškai tinkamas požiūris. Reikia tikėtis, kad valstybės narės naujus projektus įgyvenins, atsižvelgdamos į per ankstesnius projektus jų gyvenimo laikotarpį padarytas klaidas ir jų stengsis nekartoti. Taigi, vadovaujantis dabar demokratinė teisinė sistema tokie dalykai yra leidžiami ir mes gyvename e, teisinėje valstybėje ir jeigu atitinkami įstatymai galioja, o jie buvo patvirtinti parlamento ir tarybos, tai reikia jų laikytis. Mes žinome, kad per kitą daugiametę finansinę programą esame aiškiai pasiūlę netaikyti to retroaktyvumo principo e, e, arba finansavimo atgalinė tvarka. Ir tikimės, kad kuomet institucija susitars dėl ilgametės finansinės programos, tas principas ir bus atitinkamai taikomas. Kitas susijęs dalykas e, yra vadinamoji net korekcija. Jie galime taikyti pagal dabartinės taisyklės tik tai pasibaigus daugiametiai finansiniai programai, jeigu finansinių korekcijų bendra suma yra didesnė už bendrą e, valstybė nariai gyventų projektų finansavimo sumą, tai e, bus pasitelkiama atitinkama uh, E, koregavimo taisyklė, tačiau tik pasibaigus daugiametiai finansiniai programai. Kalbant apie e, ponas Gaisės keltą klausimą dėl klaidų prevencijos palyginti su klaidų teismu, manau, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą prevencijos lygį pasitelkus uh, turimas priemonės, pirmiausiai e, mokėjimų nutraukimą ir sustabdymą ir mes naudojamės šią prevencinę priemonę, kaip galėdami daugiau, didesnių mastų. Tačiau jeigu klaidas aptinkame vėliau, tai mūsų pareiga, kaip minėjo ponė Kaljulait, yra šias klaidas ištaisyti Ir e, būtent ši komisijos veiklos sritis per pastaruosius metus ženkliai pagerėjo ir sustiprėjo. Ji buvo tinkamai pastebėta, patvirtinus naują daugiametę finansinę programą, mes taip pat turėsime pateikti ir atitinkamas kontrolės priežiūros veiklos samatas ir jums šis samatas pateiksime, kad galėtumėte įvertinti, pasverti, ar e, kontrolės sąnaudos iš tiesų e, galės atitikti gaunamą finansinę naudą arba gražinamų išieškojimų lėšų mastą. Tokiu būdu įvertinti galėsite, ar mūsų siūlomos priemonės yra tinkamos siekiant užtikrinti deramą finansinį valdymą. Šiuo metu komisijos tarnybos jau dabar įgyvendina tam tikras priemonės, kurios buvo siūlomos per ankstesnius biudžeto vykdymo patvirtinimus. Komisija į šias rekomendacijas atsižvelgia, jas išsamei įgyvendina ir būtent dėl to ženkliai padidėjo finansinių korekcijų mastai Taip pat e, mokeš, mokėjimų sustabdymo ir nutraukimo apimtis padidėjo. Kalbant apie įvairių reikalavimų supaprastinimą, ponas Von apie tai kalbėjo, veikiausiai žinote, kad komisija yra pateikusi ištisą supaprastinimo priemonių rinkinį būsimai finansiniai programai daugiametiai dėje. Kažkaip dauguma tų priemonių darybų proceso metu buvo pamirštos, labai dėl to apgailestaujame, tačiau tą klausimą turėtų spręsti ir bendrai teisėkros institucijos ieškodamas kompromiso. Mes komisija esame parengę netgi specialų komunikatą priemonių supaprastinimo klausimu. Ir labai daug pastangų dėjome, kad tos priemonės specifiniai instrumentai, kurios pasitelkus būtų galima supaprastinti paramos skirimo procedūras, būtų patvirtinti. Aš aišku galiu pritarti poniai Kaljulait kad e, paprastesnės procedūros sąlygoti, sąlygotų ir mažesnį klaidų skaičių, tačiau kuomet kalba prasideda apie konkrečius teisės aktus, tai ne visuomet yra pritariama tinkamoms idėjoms ir pasiūlymams. Kalbant apie didesnio skaidrumo mokėjimų sustabdymo nutraukimo klausimus. <clears throat> Metinės ataskaitos šeštajame skyriuje pateikiamas valstybių narių sąrašas, kurių atžvilgių buvo taikomi mokėjimų sustabdymai ar nutraukimai, taigi mes čia pateikime labai skaidriai ir visapusiškai atitinkamą informaciją dėl mokėjimų sustabdymo ir nutraukimo. Jeigu norėtumėte gauti papildomos informacijos, galėtume svarstyti galimybę ją jums suteikti. O šiaip jau tome šeštajame skyriuje komisijos metinės ataskaitos mes suteikiame nemažai informacijos pateikiami. Tiksliau, jeigu tinkamai su, supratau panas Gesės klausimą dėl labiausiai nuo krizės nukentėjusių šalių, nukentėjusių šalių, tai e, Jūs bandėte teikti, kad mes netaip griežtai dabar kontroliuojame tas šalis, tačiau iš tiesų taip nėra. Jeigu pastebime kokius nors uh, taisyklių pažeidimus įgyvendinant atitinkamas programas tose šalise, tai nepriklausomai nuo to, kad jos e, yra patekusios į sudėtingą finansinę padėtį, mes taikome visas e, mūsų žiniai esančias priemonės, tiek prevencinės, tiek korekcinės. Kalbant apie korekcinių priemonių taikymą, regionų plėtros ir socialinio fondo lėšas naudojant. Ponas Piperis šios klausimus kėlė. Iš tiesų, kuomet buvo pradėta taikyti ši priemonė, Europos socialinis fondas Europos socialinio fondo atžvilgių ši priemonė arba priemonės buvo taikomos intensyviau, aktyviau nei ne, panaudojant regionų plėtros fondo lėšas, tačiau pastaruo metu mes suvienodinome taikomas procedūras ir abiems fondams yra taikomos e, visiškai identiškos taisyklės, todėl ir korekcinių priemonių skaičius e, ženkliai išaugo, nes korekcinių priemonių susijusių su regionų plėtros fondo lėšų panaudojimu ir klaidų taisymu. Apibendrindamas, e, e, reaguodamas į ponas Greslės repliką, kad jis šiek tiek daugiau tikėjosi šios ataskaitos, aš būtent ir pasiūliau suorganizuoti tą praktinį seminarą kartu su audito rūmų nariais, su komiteto nariais, siekiant apsvarstyti jo metu visas mūsų komunikato nuostatas, suteikti jums reikiamą papildomą informaciją, jeigu tokia būtinybė iškiltų. Iš tiesų tema yra pakankamai sudėtinga, nėra lengva ją suprasti. Manau, kad tokio pobūdžio renginys galėtų būti naudingas siekiant geriau suvokti komisijos veiksmus, bandant apsaugoti ES biudžeto lėšos, jų tinkamą panaudojimą ir mūsų parengtą komunikatą, kuris yra pirmasis tokio pobūdžio dokumentas ir šio praktikos seminaro metu mes mielai išklausytume jūsų rekomendacijų dėl to, kaip reikėtų ateityje tinkamiau geriau tokius komunikatus parengti. Baigdamas norėčiau padėkoti panui Gairiui už jo komentarą. Ir mūsų siūlomų kitų priemonių vertinimą. Priemonių, kuriomis e, komisija vis labiau naudojasi, vis dažniau. Žinoma, niekas nėra tobulas, tačiau dabartinį kontrolės sistema, manau, užtikrina tinkamą ES lėšų panaudojimą ir komisija tuo rūpinasi. Ačiū komisijos nariu. Ar pranešėjas pas Piperis norėtų pakomentuoti? Ja, danke schön, dass ich abschließend. Ačiū labai Jums už suteiktą žodį, už tai, kad galiu baigdamas šią diskusiją pateikti savo nuomonę. Norėčiau dar pateikti techninę nuorodą kolegai Tavern iš vidaus audito skyriaus. Norėčiau pasakyti, mes pateiksime porą klausimų raštu, nes e, dėl laiko stokos šiandien nepavyko šių klausimų išsameu aptarti. Pone komisarė, jūs pasiūlėte surenkti tokios darbo grupės posėdį, workshopą, bet aš nemanau, kad mums verta labai daug kalbėti apie techninės detalės. Mes pakankamai informacijos jau esame gavę. Žinome, kad dešimtmečiais uh, jau viskas yra, daug kas yra daroma blogai ir tas blogumas visuomet yra tose pačiose šalise. Todėl aš samoningai pradžioje uždaviau Jums klausimą, kokios bus pasiekmės. Jūs pamėginote pateikti savo komunikatą, pareiškimą, pasakėte tokį paaiškinimą dėl Ispanijos, pasakėte, kad ten yra tam tikra autonomija atskira, bet neišgirdau jokios išvados iš to. Uh, kad yra faktai tokie, kokie yra. Ir jeigu mes gausime naujus skaičius iš Ispanijos, tai matysim, kad viskas yra taip, kaip buvę. Žinoma, kad egzistuoja korektūrų sistema ir žinoma, kad jūs žiūrit ir paisot situaciją, to, kas ten vyksta. Tačiau kasmet prarandama tiek daug išteklių, tiek daug lėšų, tiek daug žmogiškųjų išteklių, kad tai vis tiek yra didžiulė žala. Todėl mes jau artimiausių laikotarpių tikimės iš jūsų reakcijos, nusakančios, kaip komisija ketina šiuose konkrečiose valstybėse taisyti padėtį. Žinoma, tai turėtų būti ypatingiai pranešimai tiek komisijos, tiek auditorumų ypatingiai pranešimai skirti šioms šalims, vadinamieji special reports. Taip pat norėtumėm, kad komisija tiesiogiai tirtų programas šiuose valstybėse narėse ir čia tikrai nepavyks išsisukti, sakant, kad nėra pakankamai darbuotojų. Ponas Baroso yra pateikęs puikių pasiūlymų, kuriuose srityse ES turėtų teikti mažiau teisės aktų ir dirbti mažiau. Taigi aš manau, kad tiesiog galima stebėti programas, programų vykdymą tose valstybėse narise tiesiogiai. To, ką jūs pasiūlėte, tikrai neužtenka. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes jūs pasikvietėme klausimams lapkričio mėnesį. Tai yra, taip sakant, mūsų siūlomi workshopai jums bet kol kas dar nesame išgirdę pritarimo ir sutikimo atvykti į mūsų tokius seminarus. Ir aš manau, kad bus pateiktas šios diskusijos dokumentas raštu Ir aš tikrai pabrėšiu, kad kol kas nėra padaryta rimtų išvadų, yra pateikta tik tai keletas pastebėjimų, bet rimtų išvež, išvadų nėra padaryta ir todėl aš dabar labai susidomėjęs lauksiu, kaip toliau vyks biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra šiame komitete. Dėkoju ponui Piperiui, um, ponios ir ponai ir, ir uh, komisijos nariai. Norėčiau priminti, kad tuoj bus Europos parlamento e, rinkimai. Reikėtų nepamiršti, kad reikėtų daugiau Europos pridėtinės vertės. Ja reikėtų pabrėžti piliečiams. Na ir pranešėjas taip pat minėjo, kad mes norime užtikrinti komisijų, kad komisija prisima atsakomybę. Mes, parlamentas, esame atsakingi. ir vyriausybės taip pat prisima atsakomybę. Na, o komisijos kokia yra situacija? Klaidų gali būti daug, bet e, tarnautojai dirba gerai. Komisija, komisija minėjo skirtumus tarp jūs, tarp komisijos ir audito rūmų. Tai reiškia, kad jūs esame nepriklausomi, nepriklausomos institucijos. Visgi, šiaip skirtumų faktiškai neturėtų būti. Reikia pasimokyti iš praeities klaidų. Pone komisijos naryka, mes darome šiuo metu, ypač kai baigėsi mandatas, kadencija reikėtų vykdyti parlamento kontrolę, reikėtų kontroliuoti komisiją. Parlamentas turėtų tapti dar labiau panašus į tikrą parlamentą. Na ir taip pat norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi dėl komisijos nario šiuo metus pastangų. vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad sudėtingėja priemonės nacionaliniu lygiu. Kartais kūrybingumo yra per daug. Visgi norėčiau padėkoti už šias diskusijas, manau, kad jos buvo tikrai naudingos. Norėčiau padėkoti komisijos nariui, auditorumo atstovams, ponui Šemetai ir visiems kitiems taip pat kolegai Kersti. Dabar perėsime prie kito darbo virgės punkto. Jūs galite likti, jeigu neturite daugiau susitikimų. Kont komiteto delegacijos vizitas į Bulgariją susijęs su automatiniu elektriniu eksploatavimo nutraukimu ir es fondais. Tai yra delegacija, kuriai vadovavo Ingeborg Greslė. Taigi, ponė Inga, žodis jums.